So, dear colleagues, um, it's a pleasure for me to be here, and uh, I hope you had a good. Mėly kolegos, man džiugu būti čia. Tikiuosi, kad gerai palisėjote per atostogas. Ir dabar galime pradėti darbą. Po gero pelnyto polsio. Tikiuosi, kad jūs Mm, visi kiti esat sveiki, priešingai nei aš, um, žaisdamas rankinį, kiek susižeidžiau, matėte, atvažiavau su tuo automobiliuku, tarp kitko jis labai greit juda. Taigi džiugu Jūs matyti vėl ir dabar jau galime perėti prie darbo tvarkės. Mm, dešimtas punktas bendra įmonių pelno mokesčių bazė ir uh, bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazė mūsų pranešėjai yra Paul Tank ir Alain Lamassur. Mes svarstome pranešimų projektus dabar ir iš karto suteiksiu žodį visų pirma Paul Tank, o po to ir Alenui, jį sutiksite dėl tokios eilės tvarkos. Taigi, Polai, po 10 minučių kiekvienam pranešėjui. Maksimum, taip. Bet galite kalbėti ir trumpai. Pasistengsiu. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra atskiri darbo tvarkės klausimai, 10 ir 11. Kartu su Alanu mes dirbome labai glaudžiai, kadangi tai yra intelektualiai ir politiškai susiję klausimai, tai mes ir nusprendėme juos traktuoti kaip um, vieną bendrą paketą ir, ir dirbti kiek galima labiau uh, sinchronizuotai. Tai Tikiuosi, kad ir užbaigsime darbą dėl šių dviejų klausimų vienu metu. Iš tikrųjų, bendra pelno mokesčio bazė be konsoliduotos bendros pelno mokesčio bazės, bazės net nesuteiks tokio didžiulio naudos potencialo, kokį galėtų, jeigu būtų kartu šie dokumentai patvirtinti. Taigi komisija ir parlamentas siekia, kad ir. ir konsoliduota, tai yra 3C e, įmonių pelno mokesčio bazė irgi būtų patvirtinta kartu. Iš tikrųjų, tai nėra kažkoks tai fragmentuotas darbas, tai yra reali, išsami reforma, kuri apriepia plačiau nei EBPO e, pasiūlymai ir yra siūloma pereiti nuo e, labiau šaltinių paremtos bazės prie, mm, prie labiau paskirties taško orientacijos, nes iš tikrųjų atsižvelgianti globalizaciją ir skaitmeninimą, mm, jeigu bandai dirbti tik tai pagal pelno šaltinių, šaltinį, pelno centrus, tai yra vis sunkiau dirbti, kadangi kapitalo formos yra labiau neapibrieštos, yra intelektuali nuosavybė, įvairios kitokios kapitalo formas, kur labai sunku yra pasakyti, kas yra šaltinis. Todėl mes periname nuo 20 amžiaus, kuomet turėjome fabrikus su kaminais ir dūmais, dabar mes periname prie visiškai kitokio kraštovaizdžio ir todėl turime turėti ir kitokį kitokią visiškai um, mokesčių sistemą ir 3C, taip vadinama, tai yra konsoliduota bendra pelno mm, mokesčio bazė yra ir būtent tas žingsnis į priekį. Mano, tarp kitko, šalis yra tapusi tranzito šalimi finansiniams srautams ir Ir matome palūkanas, kad dividendus, bet taip pat ir mm, įvairius autorinius komisinius ir kitokius mokesčius, kurie keliauja per Niderlandus, per mano šalį. Ir todėl mes akivaizdžiai matome, kokios yra didžiulės problemos dėl dabartinės pelno mokesčių bazės. Pagal 3C, tai yra konsoliduota bendra pelno mokesčio bazė, bus kalbama apie, jau ne apie šaltinį, o apie paskirties tašką, tai kaip pelnas būtų paskirstomas. Uh, tokiu būdu, kaip bus galima įveikti šią problemą. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų pelno proporcinis išskirstimas yra labai tinkama sistema, perinant prie naujo amžiaus mokesčių sistemos. Ir tai, aišku, rodo ir, ir politinį svarbiausią aspektą, ir aš savo šalį paėmiau kaip pavyzdį, nes iš tikrųjų dažniausiai maža, mažesnės valstybės ir suvaidina labai svarbu vaidmenį mokesčių bazės erozijoje, kuomet stengiamasi pritraukti, privilioti mm, srautus į savo šalį. Pavyzdžiui, Luksemburgas ir Niderlandai kartu turi daugiau atvykstančių tiesioginių iš investicijų nei JAV. Airija turi daugiau nei Prancūzija, Vokietija. Tai iš tikrųjų, aišku, paremta popieriais. Uh, ABPO nesprendžia tos esminės problemos, o 3C pasiūlymas būtent tai ir sprendžia. Mm, tikrai turėsime modernizuotą mokesčio sistemą, kad galėtumėm perėti 21 amžių į tokio tipo struktūras ir mm, galėsime sukurti vienodas veikimo sąlygas nes galimybės e, mokesčių planavimą vykdyti yra daug didesnės, didelės, didesniam kompanijom, didesniam valstybėm. Aš esu mačius studijų, e, esu matęs studijų apie stambės valstybės, kiek yra mokama mokesčių stambiųjų e, kompanijų. Ir iš tikrųjų, na, jeigu net nepripažįsti to, kad tai yra neteisinga, tai bent jau turiu pasakyti, kad tai yra neefektyvu. Iš tikrųjų, MVI tam patenka į visiškai nepalankę situaciją palyginti su stambiosiamis tarptautinėmis korporacijomis. Todėl aš labai raginčiau Europos parlamentą kartu su Lamasūru pasveikinti šią reformą paremti ją. Tačiau reikia pabrėžti, kad yra viena spraga, EBPO ją sprendžia. Iš tikrųjų, ir pirmas BEPS veiksmų punktas buvo skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo iššūkis. Pirmas punktas. Na, ar tai tikrai buvo veiksmų punktas? Ne, iš tikrųjų, aišku, BPO e atidėjo diskusijas, suformavo darbo grupę ir atidėjo tą klausimą dar penkeriems metams. Padėjo ant lentynos. Bet kodėl mes turėtumėm laukti dar penkerius metus? Juk mes žinome, kad Google, Facebook, Amazonė e, puikiai dirba Europos ekonomikoje, mes visi naudojamės jų paslaugomis, bet tuo pat metu, kadangi jie nėra dabartinių mokesčių savo dalis, jie gali išvengti mokesčių mokėjimo dar labiau nei bet kada anksčiau. Taigi kartu Len Lamasur ir aš siekėme savo pranešimuose prasumti būtent tą mintį, kad reikia apmokestinti skaitminės platformas, tiksliai taip įvardinant. Tai būtų dviejų žingsnių veiksmas visų pirma dėl uh, bendros pelno mokesčio bazės mes turime apibriežti būtent tą skaitmeninį elementą, kiek tos skaitmeninės platformos veikia ekonomikoje, kiek jų yra, kiek jos turėtų mokėti mūsų ekonomikose mokesčių. Pavyzdžiui, jeigu Facebook Google veikia Vokietijoje, turi mokėti Vokietijai mokesčius toliau, kartu su Alan Lamassur mes uh, Mm, kalbame apie proporcijas, tam tikras formulės, pagal duomenys pasiremiant e, būtų atliekami skaičiavimai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tos diskusijos įvyks. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Estiją imsis tos, to klausimo. Aš taip pat matau ir iniciatyvų iš Vokietijos ir Prancūzijos. Ir tikrai negalima laukti dar penkerių metų su šio klausimu, kaip kad EBPO. Jau tikrai atėjo laikas aptarti šios klausimus, ką padaryti, kaip skaitminės platformas įtraukti į um, pelno mokesčių sistemas. Tai yra čia tokia ta spraga, bet ją reikia ištaisyti tame pasiūlyme. Ir toliau dėl 3C, dėl konsoliduotos bazės, tai yra tvirtesnės, aišku, bus pelno mokesčių bazės. Mm, ir be to, jos bus ne vien tik tai tvirtesnės, bet ir paprastesnės. Pavyzdžiui, kai pažiūrėčiau į savo pelno e, mokesčių bazę, aš su tuo dirbau nacionalinėme parlamente, tai aš galiu pasakyti, kad su laiku, aišku, bėgant metam ta situa, sistema tampa vis sudėtingesnė, vis nauja taisyklė dar ten priimama, tai ten ir darosi ta sistema vis didesnė ir didesnė, aišku, reikalinga mokesčių reforma su paprasinimo vardan. Ir jeigu perskaitytume, tikrai įsiskaitytume į tai pasiūlymą, tai e, jis yra pakankamai paprastas ir tvirtas. Dėl tos priežasties Pranešime aš taip pat siūlau ir mažesnės ribas, ne 750, bet milijonų, bet 40. Ne 50-40 milijonų. Nes aš manau, kad iš tikrųjų įmonėms bus labai naudinga ta paprastesnė mokesčių bazė ir bus tai naudinga taip pat ir maso ekonomikai. Tai jeigu manau, kad tikrai ta mažesnė riba bus, uh, tai tai bus labai gerai, nes tuomet nauda atiteks ne vien tik tai stambiosioms kompanijoms. Taip pat mes galvojame, kad kai kurios mažos e, kompanijos tikrai gali aukti, turėtų aukti, turėtų daugiau eksportuoti ir jos turės galimybę pasinaudoti štai tą sistemą taip pat. Na ir dar vienas momentas pabaigai, ką mes čia matome, kiek yra dabar mokesnės konkurencijos. Uh, kuomet valstybės vykdo savo mokestinę politiką, nežiūrėdamos, kokių tai turės padarinių kitoms valstybėms, narėms, kaiminėms. Ir, ir todėl aš irgi e, miniu tai, kad reikėtų bent jau minimalaus 18 procentų mokesčių tarifo. Aišku, aš mielai išklausysiu jūsų pastabų, aš labai laukiu tolesnių plačių diskusijų. Alena Mesur ir aš kreipiamės ne vien tik į Europos parlamentą, bet ir kai vykstame į nacionalinius parlamentus, mes taip pat kalbame šiais klausimais, mes vykome į Estiją, Luksemburgą, Belgiją, mes toliau tęsime savo turą, vyksime į Hagą, Paryžių, Berliną, Sofiją. Uh, Mes galvojame, kad šis pasiūlymas tikrai yra vertingas ir mes džiugiai jį propaguojame. Ar mes žinome, kad išlieka tam tikrų susirūpinimą keliančių klausimų ir jie kai kurie tikrai yra rimti. Ir, ir tas pats dėl šios popietės diskusijų mes tikrai mielai aptartumėm visus jums rūpimus klausimus, stengdamėsi patobulinti mūsų pasiūlymus. Ačiū pirmininkė. Sure. Now... Labai ačiū pranešėjai. O dabar CCCTB. Konsoliduotos um, bendro pelno mokesčių bazės pranešėjas Elen Lemesų. Euh, Gerbimi kolegos, aš kaip ir sakė kolega, norėčiau patvirtinti, kad mes iš tikrųjų jau laiką, ilgą laiką dirbame kartu, dirbame, rengime du pranešimus, tam tikrais atvejais mūsų nuomonės skiriasi dėl politinių pozicijų. Uh, ir mes paaiškiname, kokie tai yra skirtimai ir galiausiai komisija nuspręs, kieno nu, nuomonė yra teisinga. Bet mes iš esmės sutarėme, kad komisijos pateikto pasiūlymo dvasia yra priimtina ir mes norime labai aiškiai pridurti du politinius tikslus. Komisija pateikė šios du tekstus norėdama papildyti jau anksčiau pradėtas iniciatyvas ir jau daugiau nei dviej, dviejus metus bandoma užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui ES. Tai štoks buvo pirminis tikslas. O mes norime jį papildyti štai kuo. Pirmiausia, mes norime, kad šis pasiūlymas būtų naudingas visoms ES įmonėms. Mes norime, kad uh, pelno apskaičiavimas būtų vykdomas pagal vienodas taisyklės, paprastas taisyklės, teisingas taisyklės ir kurios atitiktų šilakinės ekonomikos reikalavimus. Ir kitas tikslas, kurį mes siūlome pridurti, kaip jau pasakė Paulius labai gerai, mes norime surasti būdą apmokestinti skaitmeninę ekonomiką, skaitmeninės paslaugas teikiančias įmonės, kurios šiandien uh, naudojasi tuo, kad jos neturi valstybės, e, valstybėse narėse nuolatinės būstinės, sugeba išvengti daugybės e, e, mokesčių, kurie turėtų būti sumokami pagal jų gaunamą pelną. Ir naudosi JAV taikom, taikomais, taikomomis sistemomis. Tai, kas dar visai nesiniai atrodo visiškai utopiška, šiandien jau rūpi daug kam, daugybei tarptautinių veikėjų. Ir pradėjus pirmininkauti Europos Sąjungai Estijai, Ir mums, mes buvome susitikę su Estijos finansų ministru, Talinė, ir jis mums pasakė, kad jie atnaujins savo pirmininkavimo darbo tvarkę. Sižvelgdami mūsų susirūpinimus ir taip pat bendravome su Prancūzijos uh, su Vokietijos kolegomis ir mums buvo paaiškinta, kad ir Vokietija, ir Prancūzija per kitą finansų ministrų tarybos posėdį pasistengs pateikti pasiūlymus susijusius su skaitminės ekonomikos apmokestinimu. Taigi mes suprantame, kad politinių sunkumų yra, bet mes bandome juos įveikti. Abi dvi direktyvos, kaip ir sakė Paulius, yra tarpusavį susijusios. Visi partneriai, ekonominiai, socialiniai partneriai, su kuriais mes konsultavomės, patvirtino mūsų nuomonę, kad negalima patvirtinti vienos direktyvos netvirtinant kitos. Tai tik tai apsunkins mūsų pastangas vykdyti reformą. Taigi mes turime bendrą požiūrį ir turime bendrų pasiūlymų bendrų pasiūlymų, išskyrus vieną dalyką. Pirmiausia, tai yra tas lenkstis. Socialistų ir EPP frakcijų pozicijos nuo pat pradžios buvo skirtingos. Mes galvome, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų tas lengstis turėtų siekti 750 milijonų, ar jis turėtų būti mažesnis ar didesnis. Apie tai buvo ir kalbėta. Bet aš pasklausiu kitaip. O kam jie kam mums reikalingas apskritai tas lenkstis. Arba ši reforma bus naudinga įmonėms ir tada kodėl mes norime nuskriausti mažas įmonės, arba ši reforma apsunkins e, dabartinę situaciją ir tuomet kodėl mes norime apsunkinti gyvenimas stambioms įmonėms. mažos ir vidutinės įmonės visuomet turės galimybę naudotis e, šią sistemą, pasirinkti ją naudotis. Bet suprantame, kad kartais, kadangi mažos vidutinės įmonės neturi pakankamai finansinių ir kitokių kompetencijų, jiems gali būti sunku gyventi šią sistemą ir ta prasme jie atsidurs nepalankioje padėtyje, lyginant su stambiomis įmonėmis. Štai toks skirtumas ir kitas skirtumas yra susijęs su mūsų politinėmis pozicijomis. Mes turime kalbėti ne vien apie bazę, bet ir apie e, tarifą. Yra dvi koncepcijos dėl minimalaus tarifo. Galbūt ir kitų be abejo, bet dvi pagrindinės. Uh, Viena iš jų yra politinio pobūdžio, tai yra tai, kad įmonės turi mokėti kažkokią tarifą vienai per kitaip. Ir po to yra dar vienas techninio pobūdžio dalykas. Ar pastangos suderinti mokesčių bazę nebus bergščios, jeigu mes neužtikrinsime, kad bus mokamas tas mokestis. Tai be abejo, tos visus klausimus galima nagrinėti, galima juos svarstyti. Ir jei mes pradėtume kalbėti apie tai, ar galima taikyti, pavyzdžiui, pusantro procento tarifą, reikš, kad mes iš, iš esmės vėl pradėsime kalbėti apie mokesčių lengvatas. Aš nežinau, ar tai yra iš tikrųjų reikalinga. Dabar e, pakeitimai, kuriuos aš e, siūlau direktyvai dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Kaip ir sakė Paulius, aš siūlau numatyti e, tai, kad šios direktyvos įsigaliotų vienu metu, o jei 27 valstybėms narėms nepavyks susitarti, tuomet reikėtų kiek įmanoma daugiau išnaudoti pagilintų bendradarbiavimo procedūros galimybės. Mokesčio bazės uh, keitimas gali būti nenaudingos tam tikroms valstybėms narėms ir gali būti palankus kitoms. Bet šiuo metu niekas negali įvertinti nei galimų nuostolių, nei galimų privalumų. Komisija negali to padaryti. Ir todėl aš siūlau sukurti kompensacijoms skirtą fondą, kuris pirmais metais bus finansuojamas kuri finansuos tos šalis, kurios gaus daugiausia finansinės naudos iš tos sistemos. Ir iš to fondo bus išmokamos lėšos po to toms šalims, kurios nukentės nuo šios, šio pasiūlymo. Ir akivaizdu, kad toks fondas bus laikino pobūdžio ir jis turėtų padėti visiems prisitaikyti prie nustatyto tarifo arba bent jau tokio tarifo, kuris bus siūlomas uh, valstybėse narise. Kaip sakė Paulius, jei mes norime, kad e, pelno apmokestimas atsižvelgtų į skaitmeninės paslaugas, reikia labai gerai pagalvoti apie e, pelno paskirstimo e, formulę. taip pat pagalvoti apie tai, kaip galima būtų geriau apsaugoti platformų ir paslaugų naudotojų duomenis. Aš siūlau matematinę formulę, kuri yra tokia, kurią aš suprantu, kad galės daug kas kritikuoti ir politinių, iš politinės perspektyvos ir iš finansinės perspektyvos, bet aš manau, kad mums reikia pradėti diskusijos, diskusiją. Tam, kad ir komisija, ir kitos institucijos pradėtų apie tai kalbėti. Pavyzdžiui, aš taip pat siūlau, kad Europos komisija, kad Europos parlamentas tai yra atsižvelgtų į e, nacionalinių parlamentų atliek, atliekamus vertinimus. Ir po penkerių metų, po to, kai bus padarytos išvados apie tai, kaip yra gyvendinama ši sistema, komisija galėtų pateikti naują pasiūlymą. kad komisija pateiktų pasiūlymus atsižvaldama į tai, kaip ši sistema paveiks ES biudžetą. Ši tema beje gali tapti dar vienos diskusijos klausimų. Ir ikon, ir biudžetų komitetai, kaip žinia, jau seniai kalba apie nuosavus išteklius, kuriuos turėtų turėti euro zona. Pavyzdžiui, PVM mokesčio bazė jau yra suderinta e, daugiau nei 40 metų. Bet galima kalbėti ir apie kitas priemonės. Gal mums pavyks taip pat suderinti ir pelno mokesčio bazės e, skaičiavimą. Ir gal dalį e, iš to gautų pajamų galima bus panaudoti tam, kad galima būtų finansuoti nuosavus ES išteklius. Dėkoju Alanui Ramasūrui. Dabar žodį suteiksime šešėliniams pranešėjams. Aštuonios minutės yra numatytos kolegoms. Gal, jie, gal kai kas norės įsisakyti dalies savo laiko, kaip padarė Alde ir pirmasis kalbėtojas Markus Feber. Prašau. Ačiū. Noriu nuoširdžiai padėkoti abiems pranešėjams už patiktus pasiūlymus. Polo Tango pranešimą rengiant aš taip pat prisidėjau, e, kadangi buvau Liaudės partijos šešienis pranešėjas, Liaudės partijos frakcijos, manau, kad nagrinėjant šią temą turėtume pakankamai dėmesio skirti poveikio vertinimui ir e, padariniam susijusiam su mokesčių surinkimu, nes e, kitaip tik tai teoriškai diskutuotume, nes lauktume valstybių narių pritarimo vertinant 2011 metų ankstesnį pasiūlymą ir po susitikimų, kuriuose dalyvavau valstybės narėse su mokesčių inspekcijų atstovais, susidariau įspūdį, kad kalbant apie įmonių pelno mokesčių surinkimą, jis turėtų ženkliai būti įtakojamas iki 40 procentų kai kuriuose valstybės narise dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai dėl atitinkamo perdalomojo poveikio e, tarp valstybių narių kuris turėtų būti e, kompensuojamas iš atitinkamo permino laikotarpio fondo ir taip pat e, bus juntamas didelis poveikis vystamai pagalbai bei lėšoms, kurios skiriamos e, inovacijoms ir ekonomikos augimui. Pranešiai siūlo sumažinti apyvartos slengsti iki 40 milijonų eurų ir ilgainiui pabandyti valstybėse narėse įdėkti vieningą pelno mokesčio sistemą, kuri galėtų visai Europos Sąjungai. Bendras, kons, bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė nebūtinai gali sulaukti pritarimų valstybėse narėse, nebent jos poveikis, kalbant apie mokesčių surinkimą, būtų daugmaž neutralus arba būtų galima tą mokesčių bazę atitinkamai keisti priklausomai nuo situacijos. Žinoma, ilgalaikė perspektyva būtų prasminga siekti patvirtinti bendrą Europinę pelno mokesčių bazės sistemą nes ilgainiui e, lygiai grečiai valstybės narėse negalės veikti dvi europinė ir nacionalinė pelno mokesčio e, surinkimo sistema, ją būtų sunku administruoti, tačiau iš pokalbių su komisija, sudėkingas už tai komisijos atstovams, galime daryti išvadą, kad e, tikrai kol kas toli siekiančių išvadų daryti negalime, kalbant apie pelno mokesčio surinkimą, nes neturime pakankamai duomenų, kuriais galėtume remtis, tačiau aš manau, kad turėtume pasirinkti šiek tiek lėtesnį ir labiau apgalvotą perinamojo laikotarpio procesą. Aš manau, kad pelno mokesčio surinkimui įtaka E, labai didelė turės ženkliai sumažėjęs e, mokslinio tyrimo ir plėtros finansavimas. E, žinoma, būtų galima išvelgti labai daug naudos, bandant iš mokestinių pajamų finansuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą, tačiau šioje srityje taip pat manau, kad atsirastų ir nemažai piknaudžiavimo spragų Taip pat iškyla klausimas, ką daryti su įmonėmis, kurios pelno neuždirba ir negali iš e, skaičiuoti iš pelno mokesčių atitinkamų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat, kurios taip pat yra nu, būtinos siekiantoms įmonėms toliau vystytis. Taigi užskaitos galimybės ir atitinkami tokių užskaitų apribojimai turėtų sulaukti pakankamai dėmesio mūsų diskusijose, kalbant apie neapmokestinamą sumą, kuris skirta inovacijoms dėkti, tai čia reikėtų taikyti panašius kriterijus kaip ir e, išskaičiavimams iš pelno mokesčio už atitinkamas investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Taigi tam prireiks pakankamai sudėtingo e, mechanizmo išskaitų e, ir, ir jis turės būti pakankamai atsparus, kad būtų užkirstas kelias įvairiems piknaudžiavimams ir korupcijai. Tai mums čia reikės taip pat pagalvoti apie tai, kaip tas mechanizmas turėtų atrodyti. Viena iš veiksmingų priemonių užkirsti kelią piknaudžiavimą galėtų būti paliekama galimybė mm, skaičiuoti arba neapmokestinti indėlių palūkanų. Kalbant apie skaitmeninį lygmenį, pranešėjai jį taip pat minėjo ir aš norėčiau dar čia įtraukti papildomą savoką, tai yra skaitmeninės įmonės buveinės, įmonės veikimo vietos savoką per pastaros metus pastebėjome, kad skaitmeninėje epochoje yra labai e, svarbus ne tik tiesioginės gamybos vietos įmonių, tačiau taip pat ir duomenys, kurios yra pakankamai sudėtinga įtraukti į bendrą sistemą, todėl būtina šį trūkumą susijusi su įmonių pelno apmokestinimu. Taip pat e, pašalinti, e, kalbant apie įmonės, kurių veiklos apyvarta sudaro 6 milijonus eurų, tai būtina atsižvelgti jūsų daromas skaitmeninės sutartys ir parduodamas skaitmeninį turinį, tačiau jį bus labai sudėtinga priepti ir suregistruoti ir aš tiesų nežinau, ar atitinkami komisijos pasiūlymai būtų mums visiems primtini ir naudingi. Pranešėjai komisija ragina savo pranešimo projekte pasiūlyti minimalų pelno mokesčio tarifą. Aš suprantu, e, dėl kokių priežasčių toks pasiūlymas yra teikiamas, nes dirbau tiek taksą, tiek panam komitetuose, tačiau jeigu mes dar pradėsime čia diskutuoti ir apie pelno mokesčio tarifus, tai nežinau, ar E, tai būtų mums patiems labai naudinga, nes už mokesčių politiką yra atsakingos išskirtinai valstybės narės. E, taigi manau, kad šiuo atveju turėtume elgtis šiek tiek atsargiau ir apdariau, jeigu norime, kad taryba mūsų pasiūlymą visiškai neatmestų. Tačiau jau dabar noriu padėkoti už daugelį patiktų minčių ir idėjų, nekantri laukiu tolesnių dėrybų. Ačiū. Pirmkas, ačiū. Baie dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pirmas pasakyti, kaip šešias panšės dėl kolegos Lamasūro pranešimo ir po to perskaitysiu pirmas berės pasisakymą, nes jie šiandien apgalėstauja, kad negali dalyvauti posėdėje. Kolegos turbūt žinote, prieš kelias savaitės Belgijos finansų administracija Paskui informacija, kad 220 milijardų eurų 16 metais buvo išgabenti iš Belgijos per mokesčių e, priebėgas, tai yra maždaug 50 procentų Belgijos bendro nacionalinio produkto. Noriu aiškiai pasakyti, kad Belgijos įmonės, kaip puikiai žinote, su Monaku ar Kaimanų salomis nelabai daug arba beveik nepalaiko jokių ekonominių santykių. Taigi vienintelis tikslas tokių e, pinigų transferų yra išvengti mokesčių. Manau, kad reikia peržiūrėti visą e, įmonių apmokestinimo sistemą, nes ES valstybės narės tiesiog kosminės sumas kiekvienais metais praranda tos pinigus, galėtų panaudoti arba finansuodamas infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, statant e, mokyklas, ligoninės ir taip toliau, ar kitais būdais padedant e, <clears throat> piliečiams. Taip pat uh, Bendra konsoliduotų pelno mokesčių bazė galėtų tapti vienu iš nuosavų išteklių šaltinių ES biudžetą, taigi svarbu, kad sistema būtų pakeista ir kuo greičiau e, ir tinkami pasiūlymai jau svarstomi pakankamai ilgai. Manau, kad 11 metais e, Europa pradėjo diskutuoti apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę ir uh, pirmiausia, tą tai galėtų užtikrinti e, bendra, paprasta, e, vieninga mokesčių deklaracija, kurią turėtų užpildyti tiek e, centrinė būstinė, tiek ir atskiri įmonės filialai. Ir aš noriu padėkoti mūsų pranešėjams už tai, kad parlamentas ėmėsi tinkamos veiklos, parengdami du pranešimus Palatongo rajono Lamasūro polis, pavyzdžiui, daugiau dėmesio ir skiria ir pabrėžia tam tikras teksto dalis, kurios yra susijusios su skaitmeninė įmonių veikla, turint omenyje, kad ekonomikos pobūdis keičiasi ir e, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad būtina suderinti e, mokesčių politikos taisyklės ES, e, siekia nustatyti minimalų pelno mokesčio tarifą tam, kad būtų užkirstas kelias pelno mokesčio mažinimo lenktynėms. Ir tengi aš taip pat pritariu kolego Lamasūro pasiūlymo dėl atitinkamo apyvartos slengščių nustatymo, nes negalima šiaip iš oro paimti 650 milijonų eurų apyvartos, kuris visiškai nepagristas. Taigi, Manau, kad gyvenę teikiamus pasiūlymus mes sukursime tolygesnę bendrąją rinką ir išvengsime pernelyg karščios mokesčių konkurencijos tarp valstybių narių ir paskatinsime galimybės investuoti į visas valstybės narės. Manau, kad dabar visos politinės partijos nuo kairės iki dešinės yra įstikinus, kad dabartinė sistema neveikia ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime visi kartu sustarti dėl konkrečių pasiūlymų ir jau dabar teigiamai vertinu abu e, pranešimo projektus. Dabar socialistų demokratų frakcijos vardu, panas Perės manęs paprašė perskaitė jos poziciją, ponė Perės palankiai vertina abiejų pranešėjų darbą, tai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms, noriu pabrėžti keturis aspektus. Pirmiausiai, e, komisijos pasiūlytas požiūris dėl e, laiko. Nes dabartinis komisijos pasiūlymas negali sulaukti parlamento pasiūlymo, mm, nes be konsolidavimo bendra pelno mokesčių bazė gali kelti grėsmę visam projektui. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į e, visas iššūkis, kurie yra susijęs su skaitmeninė ekonomika, būtina labiau atsižvelgti į e, tas didelės kapital sumas, kurios yra generuojamos internete Taip pat būtina dėti visas pastangas, kad būtų skatinamos investicijos ir mažinami įsiskolinimai. Tinkami pasiūlymai yra įdomus, tačiau reikia juos įvertinti e, labai išsamei, ypač turint omenyje, <clears throat> kad e, reikia atlikti tinkamą poveikį vertinimą piliečiams. Kalbant apie pasiūlymą dėl e, apyvartos lenkščio nustatymo, Pone Perės <clears throat> yra girdėjęs įvairių argumentų šią temą, tačiau tam, kad ES išliktų ir toliau patikima ir veiksminga, būtina šią problemą įspręsti. Taip pat e, yra būtina įtikinti e, piliečius, kad atitinkami apmokestinimo <clears throat> tarifai arba pelno mokesčio tarifai nuo 0 iki 2,5 procentų tikrai nėra jiems naudingi. Ir e, tokiu būdu mes e, privalome dėti visas pastangas, kad būtų kuo labiau suvienodintos valstybių narių pelno mokesčių arba pelno apmokestinimo e, sistemos. Dėja valstybės narės e, nesugeba susitarti dėl mokesčių sistemos peržiūros ir e, todėl e, atsižvelgiant į e, dabartinę situaciją turime aiškiai suprasti, kad dar viena nesėkmė niekam nėra priimtina, turint omenyje, kad derantis dėl ateities tarpusavio santykių su Junktinė karalystė. Uh, šios temos yra ypatingai svarbios. Pone Perės linki, kad abu pranešėjai parengtų pakankamai plačių žmonių parlamento poziciją ir būtų galima siekti sustarimų su taryba. Ačiū uždėmesi. Sander Lunds. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu šiandien kalbėti olandiškai, kadangi olandų kalba kalbama viename labai konkurencingame ir daug eksportuojančiame regione. Ir e, apie pelno mokesčio bazės harmonizavimą, tai mūsų regionas dėl to prarastų tikrai labai daug e, konkurencinių e, pranašumų, nes e, įmonės e, priklausomai nuo to, kokiame regione veikia, moka skirtingus mokesčius ir mes pamename ankstesnį e, komisijos mėginimą harmonizuoti, suderinti įmonių pelno apmokestinimą e, kitomis priemonėmis e, užmaskuotomis ir puikiai prisimename, kokios reakcijos tas pasiūlymas susilaukė taryboje. Iš tiesų, aš kitą vertus suprantu, kad bendra mokesčių bazė galėtų turėti ir e, privalumą ir kad įmonės galėtų paprasčiau mokėti mokesčius, pigiau mokėti mokesčius, <clears throat> tačiau e, aš manau, kad ne įmonėms turi rūpėti, kas įvyksta po to su jūsų mokėto pelno mokesčiu. Pinigais čia jau yra valstybių narių rūpestis e, tas lėšas tinkamai perskirstyti ir veiksmingai uh, panaudoti. Taigi e, tam, kad e, tai būtų daroma veiksmingai, reikalingas atitinkamas e, skirstimo raktas, paskirstimo formulė. Ir aš manau, kad pagal dabar siūlomą formulę labai daug žalos patirtų tos šalis, kurios yra konkurencingiausios, kurios vykdo daugiausiai reformų, daugiausiai eksportuoja. Aš manau, kad jos neturėtų būti baudžiamos už šias pastangas, o turėtų būti kaip tik e, e, skatinamos, o šiuo pasiūlymu jos būtų baudžiamos. Taigi, Komisija dabar, kad išeitų iš aklavitės taryboje, siūlo e, du etapus. Pirmasis būtų konsolidavimas ir e, taip pat e, siūloma privaloma, o ne laisvanoriška sistema. Mes puikiai žinome, kad parlamente yra labai daug tokios sistemos šalininkų, aš noriu du aspektus paminėti, kurie rodytų, kad šis pasiūlymas yra problematiškas. Vienas dalykas tai yra poveikiai vertinimas, pas Lamasiūras ką tik pasakė, kad niekas šiuo metu negali įvertinti poveikio, net ir komisija. Taigi niekas atinkamų skaičių pateikti ir įvertinti negali, tai kelia didžiulį susirūpinimą ir uh, Komisija pateikė poveikį vertinimą e, šioms dviems temoms ir išvada yra tokia, kad pasiūlymas turėtų būti naudingas visai ekonomikai, tačiau ką tai turėtų reikšti skirtingoms valstybėms, atskiroms valstybėms narėms mes nežinome. Ir taip pat e, ponas Ferberis e, minėjo, kad tikrai poveikis turėtų būti juntamas, kalbant apie pelno mokesčių surinkimą ir turėtų siekti netgi iki 40 procentų, tačiau mes tikrai negalime pritarti pasiūlymų, neturėdami tinkamo aiškesnio poveikio įvertinimo ir negalėdami žinoti, kokiu tikėtis ir laukti rezultatų. Be poveikio įvertinimo, kalbant apie mažesnės valstybės narės, aš manau, kad daugelis ekspertų galėtų patvirtinti ir skaičiau nemažai didžiausių konsultacinių įmonių atliktų tyrimų kuriuo metu buvo įvertinta atitinkama įmonių finansinė fiskalinė situacija ir ten daroma išvada, kad mažoms valstybėms narėms tas pasiūlymas būtų nenaudingas, nes mažos valstybės narės e, prisitrauk, pritraukė e, didžiuosius tarptautinius investuotojus pas save, pasiūlindamos e, atitinkamų nuolaidų, kalbant apie pelno apmokestinimą ir būtent tos šalis taptų pirmosiomis aukomis, kuomet įvyktų atskirimas tarp bendros pelno mokesčių bazės ir bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Aš šią vasarą atostogavau Maltoje. Maltoje veikia labai įdomi e, mokesčių sistema. Pelno mokestis siekia tik tai 5 procentus, tačiau kita vertus, kokiais kitais būdais mes galime tikėtis, kad įmonės norėtų veikti kažkur ES užkampyje. Dar vienas pavyzdys yra Airija. Jeigu Airija negalėtų e, tinkamai konkuruoti mokesčių politikos rytie, tai kaip ji galėtų pritraukti e, pas save e, verslą ir gamybą. Kalbant apie konsoliduotą pelno mokesčių bazę, tai ta surinktų mokesčių paskirstimo formulė kelia nemažai problemų. Ir e, taip pat e, čia galime pakartoti tą pačią išvadą, kad e, patvirtinus dabartinį pasiūlymą nuo jo nukentės mažesnės valstybės narės, taigi aš noriu paraginti mažasias valstybės narės išlikti budriomis, nes tai, kas yra pristatoma kaip tiesiog panacėjiškas pasiūlymas ir atnešantis išganimą. Iš tiesų e, jis toks nėra. E, nes e, ką tik kolega Lamasiūras kalbėjo taip pat ir apie ES nuosavus išteklius ir tai yra diskusijos, kurios yra susijusios su šią diskusiją ir apibendrinamas noriu pasakyti, kad Šis pranešimas ir ši tema nusipelnė daug išsamesnės diskusijos apie tai, kokios ES mes siekime, ar mes norime sukurti ES, e, kurioje būtų harmonizuojamos mokesčių sistemos, puikiai žinodami, kas daugiausiai iš to gautų naudos, tai yra didžiosios šalis ir didžiosios ekonomikos, ar mes norime tokios ES, kurioje visos valstybės narės galėtų vystytis ir tokiu atveju turime pripažinti, kad vienintelė galimybė tą užtikrinti yra palikti valstybėms narėms e, galimybę e, pritraukti investicijas ir tinkamai konkuruoti tarpusavėje, taip pat ir mokesčių fiskalinės politikos srityje. Mano pasirinkimas yra pakankamai aiškus, aš manau, kad tinkama konkurencija uh, ir yra e, vienas iš svarbiausių ES skiriamųjų bruožų ir e, todėl labai apgalėstau, kad mes tokios esminio pobūdžio diskusijos šiais klausimais nesurinkime. Deja, dabar turiu atsiprašyti, nes turiu išeiti ir dalyvauti balsavimuose INTO komitete, tačiau po to sugrįšiu ir toliau klausysiu šių įdomių diskusijų. Ačiū. Thank you, Chair. Well, Ačiū pirmininkė dėl bendros įmonių pelno mokesčio bazės. Norėčiau padėkoti Palatangui už pranešimą. Jis teisingai rašo, kad šis klausimas yra ta, ta, tas trūkstantis elementas mūsų teisinėme arsenale kovoti su mokesčių slėpimu. Ir jeigu norime, kad jis tikrai būtų efektyvus, reikia Mm, aišku, išspręsti konsoliduotą tą aspektą, reikia ir konsolidavimo, nes tik tai tokiu būdu bus galima išspręsti klausimus, kuomet e, tarptautinės korporacijos gali išvengti mokesčių mokėjimo ES, kuomet lieka dar spragų, kuriamis jos pasinaudoja. Ir aš todėl noriu padėkoti, apie, e, padėkoti abiems pranešėms už abu pranešimus, būtent už tai, kad yra derinamos abi uh, direktyvos, jų pakeitimai. Ir iš tikrųjų skaitmeninius sektoriaus apmokestinimas išlieka dar svarbi sritis ir aš Dar sugrįšiu, aišku, prie to klausimo dėl nulatinės buveinės, pavyzdžiui, skaitmeninės ekonomikos rytyje, nes tikrai reikia apibrėžimą patobulinti, apibrėžiant tai, kas yra įmonės fizinis buvimas valstybėje, kad skaitmeninėme sektoriuje realiai to nereikia, to fizinio buvimo valstybėje. Ir kita vertus, aš nesutinku su tą mintimi, kad reikia nustatyti minimalų mokesčio tarifą. Ir iš esmės, vertinant ir galvojant apie mūsų valstybių narių pasipriešinimą šiai minčiai, aš sakyčiau, kad uh, Mm, jeigu norime tuos pasiūlymus tiesiog nužudyti, tai reikia bandyti būtent žengti šiuo keliu, siūlant minimalų tarifą. Ir atsižvelgiant į mūsų klausimus gegužę, aš galvoju, gal Kažin ar tinkama yra mm, nustatyti tokį mažą minimalų tarifą, kaip tai veiktų praktikoje, ar tai reiškia, ką tai reiškia mm, valstybėse narėse, kaip bus dirbama, ar, ar bus viena riba nustatyta stambioms tarptautinėms korporacijoms, kita riba MVI. Taip pat dėl mokslo tyrimų technologijos plėtros išlaidų e, at, atskaitimo. Aš manau, kad e, stambisos tarptautinės korporacijos pasinaudotų būtent e, šitą galimybę, jeigu mm, tas atskaitimo, tas dydis būtų pakeistas nuo 15 iki 33 procentų, kaip siūlo pranešės. Aš nežinau, iš kur ta mintis kilus, gal galėtų pranešės papasakoti. Taip pat, kodėl Pol pakeitė skaičius, aš norėčiau paklausti jo logikos, kodėl jis tai padarė. O kol kas ačiū, aš dar mielai ir toliau dalyvausiu platesnėse diskusijose. Ačiū. Makarti. Atsiprašau, dar yra e, Lyf Vernik. Dėl konsoliduotos pelno bazės, mili kolegos, visų pirma, noriu padėkoti Alanui Lamasūrui už pranešimo projektą, kuris subalansuotas ir kuris sukuria puikų pagrindą tolesnėme nedarbiavimui. Labai sveikinu tai, kad yra ypatingas dėmesys skiriamas uh, MVI, kad būtų jiems sukurta pranašumų, kadangi būtent jiem reikia daugiausia to, tos palankesnės situacijos, nes tikrai jie neturi galimybę sauliaisti prabangos tokios prisitaikyti prie 28 valstybių narių sistemų ir jiems reikia tinkamos mokesčių strategijos. Taigi mūsų tikslas turi būti sukurti vienodas veikimo sąlygas MVI, kad visi, visos jos galėtų veikti lygiai taip pat sėkmingai kaip ir stambiosios korporacijos. Taigi dabar yra mm, proga padėti tašką e, tokiai sistemai, kur e, MVI turi mokėti daugiau nei jų e, partnerės stambiosios korporacijos. Todėl aš labai sveikinu tą galimybę, kad ir mažosios įmonės turės galimybę nuspręsti, pasirinkti, dalyvauti naujoje sistemoje. Ir aš tikrai raginčiau jas tai padaryti. Taip pat galvojant apie konsoliduotą bendrą pelno mokesčio bazę, aš manau, kad čia pranašumų bus daug. Aš, aš pripažįstu, kad reikės laiko, kad visi galėtų prisitaikyti prisitaikė prie naujos sistemos, bet esu tikra, kad kuomet tas laikas jau bus įveiktas, tai tikrai ta sistema leis e, daug sutaupyti administracinių kaštų. Ir galiausiai galiu pasakyti, kad mes turime tokį mokesčių pasiūlymą, kuris, kurio tikslas yra paskatinti investicijas ir um, mokslo tyrimus technologijų plėtrą. Todėl aš sveikinu tiek ir specialų atskaitimą, tiek ir įprasinį atskaitimą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti dar tokį dalyką. Uh, Pritariu pranešėjui, kad reikia vengti tokių padarinių, kurie galėtų pakengti mūsų valstybių narių mokestinėms pajamoms. Tuo tikslu jis siūlo tam tikrą kompensavimo fondą. Nors pačią idėją aš sveikinu, aš vis tik tai norėčiau išgirsti platesnio paaiškinimo, kaip tai veiktų praktikoje. Ir taip pat aš laukčiau ir kitokių idėjų, kitokių pasiūlymų šią linkmę. Uh, Be to, mes turėtume būti labai atsargus, kuomet mm, darysime pakeitimus siūlomąją formulę, juk turime atsižvelgti mm, ir į naujasias industrijas, naujasias ūkio šakas. Ir mano nuomonė, mes turėtumėm daryti pakeitimus tik turėdami labai tvirtų įrodymų, tvirtų patikimų duomenų. Ir tie pakeitimai turėtų padėti spręsti problemas, bet nesukurti naujų spragų. Ir galiausiai labai svarbu yra pabrėžti, kad abi sistemos turėtų įsigalioti tuo pat metu, tam, kad visa bendra sistema veiktų gerai ir leistų pasiekti mūsų tikslų. Pabaigai. E, konsoliduota mokesčių bazė turi užtikrinti konkurenciją e, ir konkurencija turėtų būti turėtų būti tokia, kad leistų padidinti visos ES konkurencingumą. Tai yra turi vykti konkurencija vidaus rinkoje. Ačiū. Ačiū, o dabar Matkartį. Ačiū dar kartą pirmininkė, dėkoju abiem pranešėjams parengus pranešimo projektus. Aš kalbėsiu apie du pranešimus kartu ir labai trumpai išsakysiu ir savo nuomonę, taip pat ir, ir guoja kolegų nuomonės aš perduosiu Ypač dėl proporcinio paskirstimo formulės kalbėsiu ir apskaitimo klausimų. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad į šios klausimus žiūriu kaip e, žmogus, kuris pasakau už nacionalinių parlamentų suverenumą mokesčių srityje. Aš taip pat remiu e, globalų mokesčių skaidrumą ir teisingumą. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų fiskalinių sprendimų prieimimo galios turi turi likti valstybių rankose, neturėtų būti perdavimas komisijai, turėtų būti užtikrinamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių, kad būtų um, išvengta to, kad tarptautinės korporacijos um, per sienas veikia ir išvengia mokesčių mokėjimo. Aš pasiprie, aš priešinčiausi jums pasiūlymams, kurie ragina konsoliduotą mokesčių bendrą pelną bazę, kad komisija nustatytų bendrus tarifus. Aš pasakyčiau prieš tai. Kalbam apie tai, kad ši sistema turėtų o, užkirsti kelią stambių korporacijų galimybėms iš, išvengti pinigų mokesčių mokėjimo. Tačiau iš tikrųjų, kai eina kalba apie pelno perkelimą ir mokesčių a, vien, nemokėjimą, tai realiai mums reikalinga globali sistema. Vien tokia sistema nepadės išspręsti šiuo klausimu, nes bus naudojamas visame pasaulyje esančiomis galimybėmis, ką daro ir kai kurie kurios valstybės narės. Iš tikrųjų, um, yra dar, kuomet priimami tokie pasiūlymai ES, tai yra tik tai dar viena paskata kuriama perkelti pelną kitur pasaulyje ir tokiu būdu yra dar labiau greunamas mokesčių bazės. E, manau, kad e, iš tikrųjų reikėtų galvoti apie mokesčių slėpimo direktyvoje numatytas nuostatas ir galvoti apie užsienio pajamas ir uh, dėl to, kas komisijos pasiūlyme, kad, kad savininkas turi būti registruotas Europos Sąjungoje, tai gali padėti išvengti mokesčių slėpimo. Iš tikrųjų, reikėtų galvoti apie konsoliduoto mokesčių bazės pranešimės pateiktus siūlymus, ką būtų galima padaryti dabar dėl. Uh, įmonių globalių konsoliduotų sąskaitų e, skelbimo iš tikrųjų dažnai yra nenusekliai yra tai daroma ir tuomet yra tiesiog naudojami apskaitos įvairūs triukai, kurie atsveria visas pastangas mokesčių srityje. Kita e, mėnesį, jeigu NGL paskelb studiją dėl konsoliduotos pelno mokesčių bazės poveikio e, valstybių narių pajamoms. Ir kol kas mes dar tik tai rengėme tą studiją, bet aš jau galiu pasakyti, pavyzdžiui, kokie yra nuostoliai dėl to, e, kad iš tikrųjų sumažės konsolidavimas ir didelės naudos nebus galima, jeigu nebus gauti, jeigu nebus pereita prie proporcingo paskirstimo formulės ir vieningo apmokestinimo. Iš tikrųjų, bet kokiu atveju nauda bus tikriausiai labai fragmentuota ir nedidelė. Dabar, dėl, pirmininkė, dėl formulės. Um, Kanadietiška sistema, mano man, mūsų manimų, būtų vertinga šiuo atveju kaip pavyzdys analizai, nes būtų galima tuomet tiksliai vertinti turtą, ypač finansinėme sektorėje, taip pat ir, uh, ir, ir tuomet. Uh, Materialus turtas būtų gal, galėtų būti paverstas finansiniu turtu. E, tokiu būdu būtų galima pritaikyti e, mokesčius lėp, slėpimui, e, slėpimo prevencijai tinkamas priemonės. Tai vairios studijos rodo, kad stambiosios tarptautinės korporacijos perkelia pelną ir mūsų politikos prieimėjai turėtų pasiremti daug platesniais duomenimis, kuriuos BPO yra naudosi savo standartams sukurti, nes iš tikrųjų, jeigu nebus atliekta tokia platesnė duomenų analizė ir bus priimti tolesni žingsniai, tai tikrai gali turėti labai neigiamų padarinių. Mes toliau e, dirbsime, aišku, su pranešiais, kad e, stengdamėsi surasti bendrą sutarimą. sent the written intervention of Eva Jolie for the record. Eva Jolie atsintė savo pasisakymą raštu protokolą, bet aš galiu jį perskaityti, jeigu, jeigu yra daugiau šešėlinių žalių. Marko Valį tada. Grazie, prezidente. Apprezzo molto il lavoro. Ačiū, pirmininkė. Labai vertinu visą tą darbą, kurį atliko abu pranešėjai. ir taksė komitete, ir Panamos dokumentų komitete yra atliktas didžiulis darbas. Mes turėsime ieškoti konvergencijos, aišku, tarp visų tų klausimų ir, aišku, nelengva tos dalykus išaiškinti uh, visuomeniai, tai lygiai taip pat kaip ir su ataskaitomis už kiekvieną valstybę narę atskirai, kuomet e, žinome, kai baigėsi su parlamento pasiūlymais. Mm, bet e, vertinant šios tekstus tikrai mes galėtume jiems pritarti. Bet mes nepritarėme komisijos mm, požiūriui dėl įvedimo dviem etapais Mes galvojame, kad e, bendra mokesčių bazė ir konsoliduota mm, Pelno mokesčio bazė turėtų būti įvestos kartu ir reikia stengti suderinti tai ir taryboje ir užtikrinti, kad tikrai valstybės narės įveiktų tos e, kiekvienai iš jų kilančius sunkumus šio klausimu. Uh, Kaip pranešime yra, kur pateiktas siūlymas sumažinti e, tą ribą, tas lengsti, tai teisingai 750 milijonų yra tikrai per nelyg didelė suma. Aišku, mes galėtumėm kalbėti dėl tos galutinės e, ribos, bet tikrai sumažinti dabartinę ribą vertėtų. Aišku, reikia kažkaip tai išvengti tos situacijos, kad būtų uh, varžomas dėl to, pas ką bus maži, dar mažesnis lygis, tai reikėtų tinkamą tą lygį pasirinkti. Reikėtų čia gal techninių diskusijų šio klausimo. Toliau super atskaitimai tie dėl tyrimų technologijų plėtros išlaidų. Tai yra nauja sistema dėl mokestinių nuolaidų, kuri pakeista patentų nuolaidų sistemą. Iš esmės, taip aš prilyginčiau tai patentų variantui. Ir dėl konsoliduoto tarifo, kas keliautų į ES biudžetą, po to reikėtų galvoti apie nacionalinius įnašus, gal jų mažinimą, gal tuomet valstybėms narėms būtų lengviau pritarti šiems pasiūlymams. Aš manau, kad galėtumėm prie tų detalių dar perėti tolesnėse diskusijose. Barbara Kapel. Oui, euh, Madame Capel étant absente, euh, je m'en excuse. Euh, elle est... mm Nors mano ponės kapel nėra, tai aš vietoj jos kalbėsiu. Pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, aš ją pavaduosiu. Ja, ja, taip, taip, žinoma. Tai visų pirma, aš norėčiau pasveikinti um, ponų Tank ir Lamasur parengtus pranešimus, nes jie ypatingai yra kokybiški ir tikrai nepaprastai sudėtingomis temomis parengti. Tai čia tikrai jau daug metų komisija, parlamentas kovoja, ypač po LuxLeaks skandalo. Čia iššūkiai yra didžiuliai. Prancūzijoje eina kalba apie dešimtis milijardų eurų, kurie yra prarandami kasmet jau daug metų. Mm, tai yra neprimtina situacija Pone Lamasūrai, vienas toks pastebėjimas ir vienas klausimas. Visų pirma, man atrodo, jūs liktai ir atsakėte į mūsų susirūpinimą dėl mm, Prancūzijos situacijos, tai lygybės prieš mokesčius čia būtent dėl to, kad tą ribą reikėtų naikinti. Uh, man atrodo, jūs kaip ir atsakote į, į, į, į tą klausimą dėl tos problemos, dėl fiskalinių tų šaltinių mūsų vienoje valstybėje. Man atrodo, kad taip, tai čia būtų geras kelias. Bet klausimas būtų dėl o, mokslo tyrimams skirtų išlaidų ir to, kas čia yra pasakyta tekste dėl kovos su agresyviu mokesčių planavimu, tai kas galvojate būtent, e, kai būtų su, šiuo atveju su tais leidžiamais atskaitimais mokslo tyrimams, ką jūs, kaip jūs pakomentuotumėt, kad nebūtų tai panaudota. Uh, e, okay, start... Dėkoju. Na kągi dabar perėmėme prie spontaniškų pasisakymų. Harieguetondo paprašė žodžio ir po to ponė Lūkė. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad ši iniciatyva yra nepaprastai svarbi ir mūsų abiejų pranešėjų, pono Tang ir pono Lamas už darbas, yra nepaprastai svarbus. Jie buvo paminėti keli klausimai susijęs su šios iniciatyvos turiniu. Ir buvo jau kalbėta ir apie mokestinę konkurenciją. Tam tikroms valstybėms narėms būtina yra taikyti palankesnius mokesčius tam, kad jie galėtų da, išsaugoti savo mokė... suverenumo mokesčių srityje ir galėtų taip pat apsaugoti savo interesus. Man atrodo, kad tie, kurie taip masto, pamiršta, kad mes visi gyvename vienoje bendroje rinkoje ir mes nenorime, kad tarptautinės bendrovės išnaudotų skirtumus tarp valstybių narių, taip nuskriausdami kai kurias valstybės narės. O žinome, kad šiandien pelnas yra perkeliamas į palankesnių mokesčių šalis. Ir aš manau, kad mes turime tai reaguoti. Europos parlamentas, rengdamas šios pranešimus, supranta, kad mes galime tik taip išsakyti savo nuomonę tarybai. Ir todėl aš manau, kad mes turime tarybai aiškiai pasakyti, kad komisijos patiktas pasiūlymas turi būti sustiprintas. Nepamirškime, kad taryboje sprendimas turės būti priimtas vienbalsiai. Ir mes galime tik tai tikėtis, kad jie išgirs mūsų nuomonę. Todėl mūsų nuomonė turi būti labai aiškiai suformuluota ir turi būti labai griežta. Daugybė pateiktų pakeitimų, kuriuos siūlo ponas Tang ir ponas Lamasur, yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Paulius sus, siūlo sumažinti slengsti iki 40 milijonų. O panas Lamasūras siūlo į direktyvos sakymo sritį įtraukti skaitmeninės paslaugas teikiančias įmonės. Be to, jis taip pat siūlo ir panaudoti dalį pajamų gautų iš bendros e, pelno mokesčio bazės e, nusaviems ES ištekliams finansuoti. Tai yra labai svarbu. Ir dar vienas dalykas, ponia pirmininkė. Manoma, kad e, tam tikrų šalių pajamos iš mokesčių gali sumažėti, kai bus pradėta taikyti bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Aš manau, kad komisija gal ne, ne įsigilino į kai kuriuos svarbius dalykus. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, tai, kas vyksta šiuo metu. Mes matome, kad skirtumai tarp šalių yra didžiuliai. Ir akivaizdu, kad šis pasiūlymas tam tikroms šalims tikrai pridarys nemažai nuostolių. Todėl man patinka pana Lamasūro pateiktas pasiūlymas sukurti kompensacijų fondą. Uh, Dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su, su pasiūlymu dėl konsoliduotos mokė, pelno mokesčio bazės. Ir gal aš pateiksiu beje pakeitimą šiuo klausimu. Panas Lamasūras e, turėtų atsižvelgti į tai, kad skirtumai tarp valstybių narių mokestinių mokė, e, režimo lemia tai, kad valstybės narės e, teikia skirtingas mokesčių deklaracijas. Aš manau, kad mes turėtume aiškiai taip pat apibriežti, kuri valstybė narė bus atsakinga už, galima, už galimus ginčius, ginčių sprendi, e, už galimų ginčių sprendimą, jei tokių ginčių kiltų be abejo tarp valstybių narių. Aš manau, kad Europos parlamentas turėjo e, suformuluoti labai aiškę savo poziciją, nes ši diskusija ne tik yra aktuali, bet yra gyvybiškai svarbi. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Tokia didelio masto esminė reforma, kurios siekiama Abiejose pranešimuose gali susilaukti daug įvairių argumentų už ir prieš, ir kai kurie buvo išsakyti ankstesnė diskusijos eigoje, taip pat reka ir frakcijų nuomonės skiriasi. Aš pats priklausau tiems, kurie pasiūlymą labai vertina teigiamai arba teigiamiau nei kolega Sandal Lūnis nepaisant to, kad pritariu daugelės ryčių išsakytai kritikai, tačiau noriu pabrėžti, kad e, konsoliduotos e, bendros e, mokesčių bazės ir bendros konsoliduotos mokesčių bazės projektai turi būti susijęti tarpusavėje, tačiau galbūt įgyvendinti vienas po kito ir jie mums atveria labai daug galimybių ir padeda išspręsti arba padėtų išspręsti dvi rimtas problemas. Pirmoji problema yra ta, kad mokesčių bazė nebūtinai yra ten, kur įmonės vykdo ekonominę veiklą ir kai kurios ES valstybės narės bando prisitraukti į savo teritorijos būtent mokestinės mokesčių bazės atskirų įmonių, kai tuo tarp ekonominė veikla yra vykdoma kitose šalise. Nemažai egzistuoja įmonių veikiančių tarptautiniu mastu ir turinčių galimybę pasinaudoti atskirų valstybių mokesčių sistemų skirtumais tam, kad sumažintų savo mokestinę naštą. Ir tą daro nebūtinai teisėtai. Įgyvendinus šią reformą būtų išspręsta ir dar viena problema, tai reiškia, kad bendrai ES teritorijoje mokestinės pajamos padidėtų ir būtų galima dalį tų papildomai surinktų lėšų tam, kad būtų išmokamos kompensacijos dėl e, perskirstytos pelno mokesčių bazės net jeigu ir dabar e, mokesčių bazės pasiskirstimas nėra deramas, nebūtinai ateityje ta situacija nepasikeistų. Todėl aš čia išvelgiu nemažai galimybių įspręsti įvairias sisteminės problemas. Tačiau jeigu dabar šis pasiūlymas bus papildytas e, tam tikrais elementais, kurie yra nepriimtini iš esmės, tai yra minimalaus mokesčių, pelno mokesčių tarifų, tarifo nustatymų, tai tiek man, tiek ir daugeliu EKR kolegų tai reikštų tam tikros raudonos linijos peržengimą siekiant pritarimo visam pasiūlymui. Minimalus mokesčių, pelno mokesčių tarifas yra visiškai nieko bendro neturintis su šiuo pasiūlymu, jeigu tas minimalus pelno mokesčio tarifas būtų apibrėžiamas ir susijęs, kalbant apie konsoliduotą pelno mokesčio bazę, su įmonių veikla, tai prieštarautų uh, valstybių narių Arba tokiu būdu būtų pažeidžiama valstybių narių teisė e, savarankiškai nustatyti mokestinius tarifus, taigi minimalus pelno mokesčio tarifas man asmeniškai būtų nepriimtas ir aš balsuočiau prieš visą pasiūlymą, jeigu jis būtų patvirtintas. Taip pat kalbant apie konsoliduotą pelno mokesčių bazę, jeigu ji būtų uh, pasinaudojama uh, siekiant uh, papildomų ES nuosavų išteklių finansinių. Tai mums tas pasiūlymas taip pat būtų nepriimtinas, jeigu mes norime įgyvendinti esminės reformas susijusios su pelno mokesčių baze, tai neturėtume į atitinkamą pasiūlymą dėl teisės akto įtraukti papildomų elementų, kurie pasitarnautų tik tai tam, kad būtų nemažai kolegų paprasčiausiai e, negalėtų balsuoti už bendrą pasiūlymą. Taigi man viena vertus e, aspektai susijęs su minimaliu pelno mokesčių tarifu ir kita vertus su ES nuosavais ištekliais būtų mm, ta raudonoji linija, kurią peržengus aš negalėčiau pritarti bendram pasiūlymui Komisija turėtų galbūt parengti atskirą direktyvą, kaip e, supaprastinti, labiau suderinti tarpusavyje pelno mokesčių bazę ir tokiu būdu e, įgyvenus pirmąją etapą imtis tolesnių veiksmų ir e, tai būtų galima lengviau įvertinti poveikį, nes tai yra būtina uh, prielaida. E, taigi, jeigu vadovautumės dabartiniu pasiūlymu, tai e, manau, kad pasipriešinimas e, bendro mokesčių bazę ir konsoliduotą pelno mokesčių bazę svarstyti kartu būtų tik tai dar didesnis. Ačiū dabar Svenas Evo žalį poziciją gali perskaityti, prašau. Well, indeed, uh... Iš tikrųjų, sutikite man žodį, anksčiau neįtikėjusi. Eva Žoly yra mūsų šešėlinė pranešėja, bet ji negalėjo šiandien atvykti į posėdį, todėl aš tiesiog turėsiu perskaityti tai, ką ji paprašė mane jums pranešti. Pirmiausia, mes džiaugiamės tai, kad yra iš naujo pradėt, pateiktas pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos pelno pakešinio bazės ir ypač atsižvaldami į tai, kad šis pasiūlymas yra pateiktas kartu su pasiūlymu dėl bendros pelno mokesčio bazės. Ir mes džiaugiamės, kad parlamentas parengė du pranešimus, jos rengė Tangė ir Pram Lamasur, ir džiaugiamės, kad šie pasiūlymai nagrinėjami yra kartu. Mūsų pirmo reakcija šios pasiūlymus yra labai gera. Ir um, Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai nurodyta, kad šie du pasiūlymai bus nagrinėjami kartu. Todėl džiaugiamės, kad jie dabar vis dėlto parlamente nagrinėjami kartu. Pagal komisijos pasiūlymą ši sistema bus privaloma stambio, stambiausioms įmonėms. Europos parlamentas nuo 2012 metų to reikalavo. Mes turime užtikrinti, kad stambios įmonės laikytųsi galiojančios sistemos reikalavimų Ir jei mes sukursime kažkok, leis, kažkokią nuolaidų sistemą, tai tik tai apsunkins situaciją. Ir tikrai neįspręstų problemų, kurios kyla dėl to, kad šiuo metu egzistuoja 28 skirtingos mokestinės tvarkos. Ir Mes džiaugiamės, kad pranešėjai nori, kad šitą sistemą būtų ambicingesnė ir nori, kad ji būtų taikoma visoms įmonėms. Esame pasiruošę nagrinėti šių jų pasiūlymų privalumus ir galimas problemas. Be to mes taip pat pritarėme pranešėjų jų pasiūlymams dalį gautų pajamų naudoti nuosaviems ištekliams finansuoti. Uh, Atsižvaldami į aukščiausio lygio grupės dėl nuosavų išteklių pasiūlymus, tai būtų visiškai e, normalu. Tačiau mes norime, kad tas pasiūlymas būtų išdėstytas įsameu. Ir manome, kad reikia labai aiškiai apibrėžti, kokia dalis ir kaip bus naudojama nuosaviems ištekiams finansuoti. Uh, Bet mes turim turėti privalomą nuolatinės buveinės apibrėžimą. Ir džiaugiamės, kad pranešėjai to ir, tą ir siūlo. Jis siūlo nustatyti aiškius buveinės nustatymo kriterijus, kurie bus taikomi stambioms įmonėms. Ir kad jeigu įmonė veikia kokią nors šalyje, būtų manoma, kad ji toje šalyje veikia. Tokia privaloma apibrieštis užkirstų kelią tokioms problemams, kurios neseniai iškilo, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kai teismas nusprendė, kad Google bendrovė neturėjo savo buveinės Prancūzijoje ir todėl neprivalėjo mokėti mokesčių Prancūzijos vyriausybei. Be to, mes pritarėme tam, kad šie pasiūlymai įsigaliotų iki 2020 metų. Dabar apie pono Tang pranešimą. Mes džiaugiamės, kad, kad siūloma yra sukurti bendrą uh, mažų, mažo apmokestinimo jurisdikcijų apibrėžimą. Tačiau mes norime atkreipti jūsų dėmesį į 21 pakeitimą. Labai svarbu užtikrinti, kad galutinės formuluotės nebūtų nenaudingos besivystančiams šalims, kurios dar negali keistis automatiškai informacija dėl mokesčių. Ir mes manome, kad Dokumentas dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės turi būti taikomas kartu su minimaliai būtiniausiamis priemonėmis dėl mokesčio bazė, bendros mokesčio bazės. Ir manome, kad minimal, minimalus efektyviai sumokama mokesčio tarifas sudarytų 18 procentų. Uh, Ir suprantame, kad dar kai kurios skaičius galima būtų nagrinėti, bet iš esmės pasiūlymas yra teigiamas. Bendros mokesčių bazės nustatymas yra būtinas tam, kad mes galėtume užkirsti kelią mokesčių vengimui. Ir mums taip pat reikia nustatyti ir mažiausiai įmanomą pelno mokesčio tarifą tam, kad užkirstume kelią nepagrystai konkurencijai. Dabar apie pono Lamasūro pranešimą. Mes pasižymėjome, kad, Europ, kad pranešėjas nori, kad Europos parlamentas parengtų įvertinimą kiekvienais metais apie tai, kaip veikia bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Mes taip pat manome, kad Europos parlamentą turi būti nuolat pranešama apie taip, kaip gerai vendinama ir taikoma ši naujoji sistema. Ir manome, kad Europos parlamento nariai turi gauti išsame informaciją apie tai, kaip ji yra gyvendinama. Tačiau e, toliau mes nesame tikri, kad mums yra reikalingas kompensacijų fondas e, tam, kad galima būtų e, kompensuoti tam tikrų šalių nuostolius. Mes suprantame, kad šis pasiūlymas gali įtikinti kai kurias nepalankiai šį pasiūlymą vertinančias valstybės narės, mes vis dėlto manome, kad šis pasiūlymas tik tai ap, apsunkins šį pasiūlymą ir gyveninti jį ateityje bus labai sunku. Ir paskutinis dalykas, mes pasižymėjome, kad tuo atveju reforma nebūtų e, tinkamai įgyvendinta, E, pranešėjas e, tokiu atveju siūlo pritaikyti gilesnio bendradarbiavimo procedūrą. Tai reiškia, kad sprendimus turės priimti tik taryba. Bet mes manome, kad tokiu atveju Europos komisija, besiremdama sutarties 116 straipsnių, tai yra nuostumės dėl vidaus rinkos, konkurencijos vidaus rinkoje iškreipimo, galėtų pateikti naują teisėkuros pasiūlymą. Tai būtų geriau, ir nes paragintų visas valstybės narės bendradarbiauti, nes ir tas, kurios nenori to šiuo metu daryti, dėl to, kad pelnosi iš nesažiningos mokestinės konkurencijos. Dėkuoju, dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Dėkuoju. Pirmiausia, mes norėtume pasidžiaugti dėl to, kad buvo išsakytos uh, Tikrai teigiamos e, pastabos, e, jų užsakė ir pranešėjai, ir komiteto nariai. Iš esmės, jūs, kaip mes išgirdome, remiate mūsų pasiūlymą, nors ir turite įvairių pastabų dėl įvairių jo elementų. Ir aš norėčiau kai kuriuos iš jų pakomentuoti. Pirmiausia, mūsų ekonomikos skaitmeninimas ir tai, kaip galima būtų apmokestinti skaitmeninės paslaugas ir elektroninių būdų teikiamas e, prekes. Tai yra labai aktuali tema ir ją e, galima būtų toliau nagrinėti ir mes taip pat e, lauksime ir Estijos pateikiamų pasiūlymų, tikimės jūsų, jų išgirsti neformaliame ECOFIN susitikime, kuris vyks rugsėjo 15 dieną Talinė, nes ba, Tikimės, kad jie mums papasakos apie tai, kaip galima būtų paskatinti diskatmininio sektoriaus veiksmingumą, efektyvumą. Toliau, kalbėdamas apie e, pasiūlymus dėl bendros pelno mokesčio bazės ir bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, na, mes e, turime pasakyti, kad šie pasiūlymai yra tik mūsų da, bendro darbo tik maža dalis, nes mums, e, norint spręsti dabartinės problemas, reikia da, tikrai imtis. Uh, įvairiausių priemonių, ne tik ES, bet ir trečiose šalyse. Ir mes be abejo nenorime sukurti dvigubo apmokestinimo galimybių ir nenorime nubausti užsienio bendrovė, kurios veikia ES. Toliau minimalus mokesčio tarifas Iš dalies mes suprantame jūsų pasiūlymus, bet reikia pasakyti, kad valstybės narys ir ypač nacionaliniai parlamentai yra labai susirūpinę dėl subsidiarumo, kai pradedama kalbėti apie minimalų mokesčio dydį. Ir nemažai nacionalinių parlamentų mano, kad toks pasiūlymas pažeistų jų prerogatyvas, jų jų funkcijas, nepaisant to, kad jis gali būti ekonomiškai labai naudingas. Toliau komisijos pateiktas slengstis 750 milijonų. Taip, tai yra skaičius, kurį kvestionuoja pranešėjai. Bet vėlgi valstybės narės galiausiai turės priimti sprendimą dėl to, ar galima būtų sumažinti tą sumą toliau duomenų stoka ir kaip galima būtų, kaip šis pasiūlymas paveiks mūsų pajamas, valstybinarių pajamas ir, ir galima kompensacijų fondą. Šį klausimą pakomentuos kolega, kuris dirbo ekonomikos klausimų padalinė. Kolegė, dėkoju. Agnieszka Konečna ir aš norėčiau paaiškinti vieną dalyką, apie kurį kalbėjome jau ir anksčiau. Komisija kartu šiusiais pasiūlymais pateikė ir išsamų povei, jų poveikio vertinimą. Mes nusprendėme da, labai skaidriai paviešinti uh, visą mūsų turimą informaciją, da, visus atliktus tyrimus ir be abejo poveikio vertinime da, daugiausia dėmesio yra skiriama valstybėms narėms ir daug kalbama apie tai, kad šis pasiūlymas tikrai teigiamai paveiks mūsų ūkį, mūsų ūkio augimo galimybės, bet to biudžetų jis turėtų būti da, neutralus, poveikis biudžetui turėtų būti da, nulinis ir suprantame, kad kai kurių duomenų negalėjome gauti dėl to, kad valstybės narys neturėjo techninių galimybių tokių duomenų mums pateikti. Ir mes be abejo paraginome valstybės narės pasiteikti mums visą jų turimą techninio pobūdžio informaciją. Dėkoju, dabar iš naujo suteikiu žodį mūsų pranešėjams po dvi minutės kiekvienam. Alanai. Neleisime jums sureaguoti atvirštinę tvarką. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė, šešėlėms nešėjams ir kitiems. Galiu konstatuoti, kad be abejo egzistuoja įvairių nuomonių, kartais jos yra visiškai skirtingos, bet iš esmės jūs pritarėte tam, kad mes nagrinėtume tai, šios pasiūlymus kartu. Visi pritarė tam, išskyrus pono Liukė. Be to, noras pasinaudoti galimybę apsaugoti skaitmininę ekonomiką yra bendras. Akivaizdu, kad pasiūlyta formulė, pagal kurią siūlomas išvelgti skaitmininę veiklą, apskaičiuojant konsoliduotą mokesčio bazę, yra dalykas kuriam bus pateikta nemažai pakeitimų. Aš kolegams norėčiau pasakyti, kad a priori nėra jokių priežasčių manyti, kad ši sistema bus nenaudinga tam tikroms šalims, ypač mažoms e, šalims. Aš siūlau sukurti kompensacijų fondą. Poniai Žolytai gal nelabai tinka, bet kiti panašu, kad pritarė šiai idėjai. Be abejo, galima dar būtų patobulinti mano pasiūlymą. Ir čia gali būti politinių uh, skirtumų, bet aš manau, kad mažos valstybės narės, kurios nori pasinaudoti uh, pelno mokesčio tarifais tam, kad pritrauktų uh, verslą savo uh, šalį, uh, galės tą daryti. Bet pagal šį pasiūlymą e, jos nebegalės, e, nebegalės siūlyti įmonėms perkelti finansinį turtą į jų teritoriją tam, kad e, jos, jos išvengtų mokesčių kitoje šalyje. Toliau mažos vidutinės e, įmonės. E, daug kas kalbėjo apie tai, kad e, būtų gerai, jei mes turėtume, turėtume slengsti, kuris bus taikomas visoms įmonėms ir kuris galėtų tam tikrą laiką. Apie tai taip pat galima būtų kalbėti, apie jūsų išsakytas, išsakytas mintis. Toliau kolega taip pat kalbėjo apie teisinius šio pasiūlymo aspektus, apie tai, kad jis gali būti įvairiai interpretuojamas teisinė prasme. Mums reikia užtikrinti, kad, kad visos nuostatos būtų suvokiamas vienodai ir kad nereikėtų po to tai kreiptis į teisingumo teismą. Ponas Mono E, jūs klausit apie lengvatas taikomas e, mokeš, mokslo tyrimams. Ir aš galiu pasakyti, kad e, prancūziška sistema nėra pagrįsta bendra mokesčių bazė. Yra ta pagrįsta kitais dalykais. Ir man atrodo, kad e, tokios sistemos pritaikymas e, šio direktyvų iškreiptų šios direktyvos, direktyvos e, dvasę. O mes turėtume daryti viską, kad nebūtų, da, kad nekiltų neligybė tarp valstybių narių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sako ponas Tang, aš esu tikrai labai dėkingas už šią konstruktyvę uh, diskusiją. Matau, kad iš tikrųjų mes e, galėsime parengti aiškę Europos parlamento nuomonę, bet akivaizdu, kad kai kurios klausimus reikės dar aptarti. Kolegos iškėlė tikrai nemažai įdomių dalykų. Kai kuriuos aš ir paminėsiu, nes apie juos nekalbėjau savo žanginėje kalboje. Pirmiausia, tai yra tai yra lengvatos skiriamos e, moksliniai veiklai, moksliniams tyrimams. Ir mes matome kartais, kad lengvatos numatytos už tūždą ir įsiskolinimus. Bet mes norėtume skatinti mokslinius tyrimus ir todėl reikia viskas padaryti, suformuluoti, kad galima būtų gerai įgyvendinti. Europos parlamento pozicija turi būti realistiška ir todėl, vien, todėl mums nu, reikia įspręsti mokestinių pajamų klausimą. Aš iš savo patirties žinau, kad kiekviena šalis baiminasi, kad sumažės jos pajamos iš mokesčių. Gal tos baimės ne visuomet yra pagrystos, bet vis tiek reikia apie jas kalbėti. Bet to mums reikia pagalvoti ir apie da, uh, perinamąjį kažkokį laikotarpį, apie tai, tai, kaip vyks perėjimas nuo bendros pelno mokesčių bazės prie bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės sistemos. Ir gal mums reikėtų, pavyzdžiui, eksperimentiniu būdu pirmiausia pabandyti pritaikyti tą, e, tą konsoliduotą sistemą. Markus Weber. Aš manau, kad uh, Kompensacijų fondas e, taip pat turėtų palengvinti tą perėjimą nuo vienos sistemos prie kitos. Jis e, turėtų padėti mums e, tinkamai sureaguoti į nenumatytas pasiūlymo pasakmes. Toliau slengstis. Mes norėtume, kad ši sistema būtų taikoma ne vien stambiausioms įmonėms. Uh, bet e, ir kitoms bendrovėms. Mes norime, kad ji būtų taikoma visiems, bet e, tam prireiks laiko ir todėl mes turime dviem, siūlome dviem etapais mažinti slengsti. Kai kurios kitus dalykus dar galima būtų aptarti. Ponas Makarti visiškai teisingai sakė, kad e, o, Mūsų kova su mokesčių vengimu, vengimu turi būti e, globali. Ir aš manau, kad ES dabar turi galimybę parodyti visoms kitoms šalims pavyzdį, kaip galima būtų uh, tvarkyti pelno mokestį. JAV dabar vadovauja viskam uh, Trumpas ir aš manau, kad uh, mes tikrai turėtume dabar parodyti pavyzdį visiems parodyti, kad a, mokesčių planavimas, pelno perkelimas iš vienos šalies į kitą yra nepriimtinos praktikos. Ir reikėtų taip pat galvoti apie tai, kaip reikėtų spręsti trečių šalių kainodaros problemas. Įdomu būtų ir apie tai pakalbėti beje. Ir čia reikėtų kalbėti ne vien apie mūsų santykių su už ES e, ribų, bet ir apie tai, kaip mes patys ES viską suprantame. Ir todėl tikrai reikia užtikrinti, kad viskas būtų interpretuojama vienodai, kad ne, nebūtų 27 skirtingų šių dokumentų aiškinimo. Taigi nekantrai lauksiu tolesnių diskusijų. Labai dėkoju. Pakeitimų, pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 25 dienos 17 valandos pasiūlymui dėl bendros pelno mokesčio bazės. Kitam pasiūlymui, kai rugsėjo 26 dienos komitete mes balsuosime lapkričio 6 dieną, o plenarinėme posėdėje šis dokumentas bus nagrinėjamas sauso 18. -ąją jei viskas vyks pagal tvarkaraštį. Na kągi, labai jums Dėkoju, dėkoju už šią nepaprastai svarbią diskusiją apie a, mūsų mokesčių sistemą. O dabar skelbėme pertraukėlę, penkių minučių pertraukėlę.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 Pirmasis yra susijęs su biudžeto eilutėmis ir turime balsuoti dabar. Dėl antrojo balsavimo, kaip suprantu, dar vyksta diskusijos dėl kai kurių aspektų. Ir dėl ką tik pateiktų pakeitimų žodžių, taigi galbūt pranešėjas pageidaus balsuoti kitą pirmadienį. Jeigu ne, tuomet balsuosime dabar. Mėly kolegos, biudžeto tvirtinimo procedūra dažnai yra šiek tiek jokinga. Ehm, Liepos mėnesį buvo pirmas projektas pristatytas, anksčiau nepavyko to padaryti, nes reikėjo palaukti, kol taryba apsvarstys šį klausimą. Tačiau per pirmąjį posėdį po vasaros pertraukos jau esame priversti balsuoti, nes rugsėjo pabaigoje baigėsi terminai, e, per kurios turi įvykti balsavimas biudžeto komitete, todėl vakar surengiau sustikimą su šešėniais pranešėjais, per vasaros atostogas parengiau kompromisinius pakeitimus ir vakar nuotaika buvo pakankamai optimistinė, tikėjomės, kad balsavimas galės įvykti be didelių problemų. O dabar išaiškėjo, kad vienai frakcijai iš tiesų kyla didelių problemų ir e, siekiant tas problemas išspręsti, aš siūlau nebalsuoti dėl rezoliucijos, o balsuoti tik dėl biudžeto eilučių, nes šis balsavimas yra siejamas su e, atitinkamais terminais, o balsavimas dėl rezoliucijos e, biudžeto komitetų nėra svarbus, taigi dėl rezoliucijos galėtume balsuoti kitą savaitę, o aš dabar siūlau balsuoti tik dėl biudžeto eilučių ir iki pirmadienio įspręsti dar neįspręstus klausimus susijusius su rezoliucija. Ačiū. Ačiū. E, kaip suprantu, e, techniškai pranešėjas paprašė nukelti balsavimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai dabar balsuosime tik dėl biudžeto eilučių. Taigi teikiu balsavimui. Dar atlikime bandomą balsavimą prieš tai. Miss, I, did you try with an, in another one? Ar galėtumėte pasinaudoti kitą balsavimo įrangą? Taigi dabar pradėjome balsuoti. Balsuoti baigime. Mm. Dar turime įtraukti vieną papildomą balsą nuo Europos liaudės partijos ir socialistų frakcijos, neužteks tik tai vieno balso nuo Europos liaudės partijos frakcijos. Taigi ekonomikos komiteto 6614 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 6601 ir 6625 ekonomikos komiteto pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko pritartam. Ekon 6612 pakeitimas už prieš susilaiko atmestam. Ekon 6613 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ekon 6627 kas už, kas prieš susilaiko atmestam atmesta, Ekon 6617, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta, Ekon 66026626 ir 6611 už prieš susilaiko pritarta, 6606, jam teikiamas žaliųjų pakeitimas žodžiu pasiūloma 100 tūkstančių eurų perkelti į rezervą ir jeigu bus pritarta šiai nuostatai, tai originali versija atkris ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui. Balsuosime kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar yra 6619 e, pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 6615 už prieš susilaiko atmestas, 6618 už prieš susilaiko atmestas, 6628 už prieš susilaiko pritarta, 6605 už prieš pasitikrinkime dėl 6605 pakeitimo, pradam balsuoti. Thank you. Balsuoti baigiame. Pritarta 6616 už prieš susilaiko atmesta 6620, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 6608, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 6600. 6607, 6623 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 6624, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 6604, 6609, prieš susilaiko pritarta, 6603, 6691, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 6610, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, balsuojame dėl dokumento teksto su pakeitimais vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 už 5 susilaiko 7 prieš pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Which is uh, preventive restructuring frameworks, uh, sec prevencinės ribojančios sistemos siekiant užtikrinti nemokumo ir biudžeto vykdymo procedūrų veiksmingumą. Pranešėjas Enrique Kalvė Šambon, nuomonės svarstymas pranešėjai suteikiamas žodis, kur jis yra. Maybe we have been too short, too quick, and he has not come yet. Okay, a short suspension. Skelbėme trumpą pertraukėlę, kol atvyks pranešėjas. No, he's not there, but Okay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 Uh, rapporteur arrived. Pranešėjas atvyko. Kadangi balsavimai baigėsi greičiau nei tikėtasi, tai pranešėjas nekaltas dėlavimo. Dabar suteiksiu jam žodį, jau pristačiau temą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu darkyti dantės kalbos ir todėl nekalbėsiu itališkai. Mėly kolegos ir draugai, džiaugiuosi šiandien galėdamas su jumis aptarti galimybę pagerinti vienas svarbiausių dokumentų susijusių su įdomu užtikrinimu bendroje rinkoje. Ši pasiūlymas dėl direktyvos reiškia dar vieną etapą siekiant užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, tokiu būdu būtų pašalinamos kliūtis laisvam kapitalo judėjimui ir laisvai galimybei steigti įmonės. <clears throat> pritaikius prevencinis e, restruktūrizavimo priemonės. Be to, egzistuoja dar viena didžiulė problema dėl susiskaidžiusios rinkos, tai yra būtent teisinis neužtikrintumas, ir mes taip pat šią problemą ketiname išspręsti. Pasiūlymas yra pateikiamas tam tikrų principų, kurie parengiami nacionalinių lygmenių pavydalu. Tokiu būdu yra nepažeidžiamas subsidiarumo principas, vadovaujamas į sveiką nuovoką. Nes uh, ES pagrindinės vertybės ir principai gali susilaukti pritarimo tik tai tuo atveju, jeigu jų naudą pajaučia vietos valdžios struktūros ir paprasti gyventojai. Aš turiu minėję susidarimo principų. Susidarimo principą pirmiausiai. Taigi mes siekiame sukurti bendrą programą, kuria būtų užtikrintas veiksmingas restruktūrizavimas, kurio rezultatus pajaustų tiek visų ES, tiek ir valstybės narės. Šis teisėkuros pasiūlymas apriepia tris skirtingas teminės sritis. Pirmiausiai prevencinio restruktūrizavimo mechanizmo prielaidas E, įmonių restruktūrizavimo galimybės ir nemokumo bei skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimo siekis. Šiuo pasiūlymu siekiame palengvinti gyvenimą smulkiam verslui, nesunku būtų įsivaizduoti, kad Airbusui kiltų tam tikrų problemų. Uh, su kreditoriais, tačiau įmonė turinti iki 50 darbuotojų tokių problemų galėtų patirti ir nemažai. Taigi, tokios įmonės galėtų pasinaudoti ankstyvo įspėjimo sistema ir restruktūrizavimo galimybėmis, siekdamos išvengti brangiai kainuojančių ir ilgai užtrunkančių teisinių procedūrų, kurios dabar yra būtinos dėl bendrosios rinkos e, susiskaidimo. Taip pat ir sąnaudos susijusios su skolų išieškojimu e, smarkiai e, sumažėtų įgyvenant priemonės susijusias su nemokumo ir skolų panaikinimo procedūro procedūrų veiksmingumo gerinimu. Teikiu nuomonę, kurioje viena vertus pritariu iš esmės komisijos pasiūlymų, tačiau nemanau, kad jo apriektis yra pakankama, todėl aš prašau iš komisijos papildomų veiksmų susijusių su iš ankstinio išpėjimo sistema. Valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad e, socialinio draudimo institucijos ir įvairios kontrolės institucijos gautų daugiau e, galimybių ir finansinių išteklių e, užtikrinti iš ankstinio įspėjimo sistemos įgyvendinimą. Taip pat būtina suformuluoti labai aiškias sąlygas tam, kad galimai būtų panaikinamos įmonių skolos ir parengtas jų restruktūrizavimo planas. Tokiu būdu būtų suteikiamas antras šansas atgaivinti e, verslą, nes e, įmonių bankroto mastai Europoje iš tiesų e, kelia didelį susirūpinimą, nes labai paprasta ir lengva mažoms, ypač mikro įmonėms, bankrutuoti. Todėl mes ir reikalaujame, kad komisija parengtų atitinkamas gairias, kuriamis vadovaujamas valstybės narės statytų bendruosius kriterijus, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui e, arba piktavališkumui šioje srityje. teisininkai šiuo klausimu laikosi galbūt e, tam tikros savo pasaulyje žiūros ir tikslų. Jiems yra svarbu palengvinti įmonių likvidavimo procedūras ir supaprastinti užuot e, numačius papildomas galimybės joms e, restruktūrizuoti. Todėl mes turėtume uh, vadovautis uh, e, ne siekiu kuo greičiau įmonės likviduoti, o galimybėmis e, sudaryti sąlygas išgelbėti verslą. Aš galėčiau daug aspektų paminėti, tačiau norėčiau apsiriboti pačiais svarbiausiais. Žinau, kad kiel tam tikrų abejonių dėl vartotojų įsiskolinimo. Vartotojai vartoja skirtingo pobūdžio prekes, jis būtų galima suskirstyti į ilgalaikio, trumpalaikio naudojimo. Tačiau aš nemanau, kad e, tuos dalykus būtų galima e, lyginti su verslo struktūromis, todėl komisija turėtų parengti, e, užsakyti atitinkamus tyrimus ir parengti specifinę direktyvą, kuri būtų skirta fizinių asmenų įsiskolinimus. Kalbant apie valstybės paskolas, valstybės narės turėtų ieškoti ir siekti pusiausviros tarp e, tikslo užtikrinti ilgalaikę įmonių veiklą ir tarp siekio apsaugoti viešai interesą. Kartais e, reikia atsižvelgti ir į kitus svarbius aspektus bei interesus. Pirmininkas e, nutraukė pranešėjams, buvo numatytos penkios minutės, dabar gavote papildomai laiko. Dėl uh, gelbėjimo paskolų, uh, tai galėtume pratęsti diskusiją, tačiau galbūt to nedarykime, dėl to laiko trūksta Europos liaus frakcijos, partijos frakcijos vardu. Ponas Vandenkandelarė, ačiū pirmininkė už šios naujos pristatymą. Manau, kad e, čia mes turime kalbėti apie tam tikrą socialinę stigmą, kuri yra daug e, gilesnė Europoje nei e, Junktinėse valstijose, kuomet bandoma atgaivinti bankrutavusius verslus ir tie asmenys, kurie nori atgaivinti savo bankrutavusių verslą, nėra pakankamai remiami, todėl turime suteikti jiems antrą galimybė. Politikai taip pat turėtų skatinti bendros kultūros formavimasi, kurios kontekste būtų galima paprasčiau išsaugoti bankrutuojančias įmonės, siekiant anksčiau pasitelkti restruktūrizavimo mechanizmus Aš pritariu pranešio mintims dėl teisinio saugumo ir užtikrintumo ir taip pat galiu pasakyti, kad nuomonės projektas, kuris yra šiandien pristatomas didžiai dalimi atitinka komisijos pasiūlymą, jam taip pat galiu pritarti, mes taip pat pasisakome už tai, kad e, žmonės kuo greičiau galėtų pasitelkti bankroto konsultantų paslaugas. Kalbant apie pakeitimus, mes norėtume daugiau dėmesio e, smulkiam ir vidutiniam verslui, savarankiškai dirbantiems asmenims. E, taip pat e, reikėtų ieškoti pusiausvėros tarp smulkaus verslo atliekančio kreditorių ir e, skolininkų funkcijas. Taip pat e, manau, kad e, reikėtų dirbti daugiau ir skirti daugiau dėmesio bankroto specialistams, administratoriams, tam, kad jie galėtų platesnių mastų konsultuoti verslą gaivinti siekiančias įmonės ar asmenis, todėl aš manau, kad <clears throat> valstybės narės tokioms konsultuojančioms institucijoms turėtų skirti didesnę finansinę paramą. Šastinis priimo mechanizmas yra labai svarbus dabartinėme komisijos pasiūlyme. Manau, kad nėra pakankamai konkrečiai išdėstama, kaip tas mechanizmas turėtų e, veikti ir dabar siūlomus mechanizmas neturėtų padėti mums tinkamai spręsti problemas, taip pat kalbant apie mūsų siekius geriau apsaugoti e, smulkiuosius verslininkus, e, įvairius tiekėjus jų bankruotų atveju, taip pat nusipelno papildomų dėmesio. Andrėja Kotsolį, socialistų demokratų frakcijos vardu. Kotsolino. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už iki šiol atliktą darbą, ypatingai aukštai vertinu kai kurių pakeitimų ambicijos, kuriomis siekiama ES lygmenių nustatyti sažiningesnį e, prevencinio restruktūrizavimo tvarką ES lygių. Ketvirtoje dalyje ir atitinkamuose pakeitimuose kalbama apie specializaciją ir uh, asmenų. Uh, profesinį rengimą atitinkamose sritise, kalbant apie kriterijus judumo, būtina atsižvelgti į valstybių narių specifiką, egzistuojančias e, priežiūros ir reglamentavimo struktūras. Dar vienas svarbus elementas, e, kurį galime aptikti nuomonės tekste, yra susijęs su būtinybė stiprinti prevencinės struktūras, užtikrinti galimybę įmonėms gauti verslo gavinimo paskolas, bei kalbama apie būtinybę ES lygių parengti antrinių paskolų rinkos strategiją bei pabrėžiami du papildomi aspektai. Pirmasis susijęs su būtinybė pritaikyti šias e, priemonės prie e, smulkaus verslo poreikių Europoje tam, kad būtų sumažintos sąnaudos ir e, administracinė našta, kurią patiria smulkusius verslas, reikia nustatyti tokią procedūrą, kuri būtų užtikrintas testinumas, tiek tiesioginis, tiek nestiesioginis tam, kad kad būtų galima išlaikyti verslą ir vadovautis mūsų vertybėmis, e, e, siekia nepadaryti žalos nei kreditoriams, nei darbuotojams. Kitas svarbus aspektas yra susijęs su bankroto procedūromis. E, Kryžės kontekste dažnai pasitaikydavo tokių atvejų, kad nemokumo planams restruktūrizavimo planams nebūdavo pritarima, būtina ateitie užkirsti kelią tokioms piknaudžiavimo galimybėms, reikia užtikrinti tam tikrą jėgų pusiausvyrą, pasitelkus tam tikrus atitinkamus restruktūrizavimo kapitalo instrumentus ir priemonės. Mes tikimės naudingo bendradarbiavimo rengiančią nuomonę toliau. Sander Luns dabar kalbės. Ačiū. Uh, uh, čia labai daug kas jau yra pasakyta, nekartos dėkoju mm, kolegoms labai trumpai. Tik tai trys konkretus dalykai. Dėl bendros linijos, man atrodo, teisingai yra daug yra. Uh, nemokumo pertvarkymo sistemoje, kurios daro poveikio verslų investuotojams ir bendradarbiauja per sieną bendroje rinkoje. Taigi teisingai svarstame šį klausimą ir remiame tą mintį, kad reikia detaliau tai aptarti. Taip pat galvojame labai svarbu užtikrinti, kad mm, nepakenksmėm tom valstybėm, kurios jau yra atlikusios savo pareigas, tai yra įvedusios gerai veikiančias sistemas, kad jos nebūtų baudžiamas dėl to, kad efektyviai dirba ir, ir kitos valstybės neturi tinkamų sistemų. Tikrai Man atrodo, tekstuose viskas teisingai pasakyta ir komisija ir, irgi viską teisingai padarė. Uh, Manau, kad tikrai, kur yra tai pagrysta, tai reikia tai padaryti. Tai. Ir dar vienas dalykas, Labai trumpai norėčiau pasveikinti paskutinius pranešė žodžius ir, ir, ir sprendimą neplėsti taikymos ryties, pavyzdžiui, dėl vartotojų didžiulio įsiskolinimo ar blogų skolų, kad, jo, kad tie klausimai nebūtų traukiami. Tai tikrai labai svarbus klausimai, jie turi būti sprendžiami taip, bet tinkamu laiku ir tinkamui vietoje, o ne šioje nuomonėje. Tai mes pritarėme tam. Ir trečias dalykas, toks pasiūlymas dėl 29 straipsnio, dėl domenų, kurios turi rinkti valstybės narės, dėl nemokumo procedūrų. Tikrai išmintinga būtų panalizuoti, kurie duomenys yra geriau, naudingiausi, geriausi, kuriuos lengvai galima surasti, kuriuos sunku būtų rinkti. Uh, kad tikrai pasirūpintumėm tuo, kad nebūtų dar papildoma nereikalinga administracinė našta sukurta valstybinio administracijoms. Tai tokie būtų mano pasiūlymai ir tuo šiandien ir apsiribosiu. Aš linkiu sėkmės pranešėjų tolesnėme darbe. Paloma. Ačiū. Paloma Pesbermejo. Presidente, y muchas gracias al señor Enrique Calvet Chamón por su introducción. Ačiū pirmininkė, dėkoju Enrique Galvešamų už jo atliktą darbą ir, ir pristatymą. Manau, kad mes visos frakcijos sutarėme, kad reikia pertvarkyti nemokumo procedūras, kad jos būtų efektyvesnės, kad geriau būtų dirbama tuo atveju, kuomet yra likvidumo problema ar, ar kuomet mm, griūva gyvybinga, galinti veikti firma kad mm, iš tikrųjų būtų galima tinkamai gyventi pertvarkymo procedūras ir siekti gamybos testinumo, išsaugojimo ir darbo vietų išlaikymo. Komisija dirba šio klausimu, bet manau, kad ir mes turėtume prisidėti ir patobulinti tą procesą, visų pirma, mm, garantuodami, kad uh, nebūtų manipuliuojama, pavyzdžiui, kitų firmų ar dukterinių kompanijų padalinių apskaitomis, kad nebūtų iš tikrųjų e, problemų papildomą sukūriama ir kreditoriams, kuomet įmanoma e, sumokėti uh, kad būtų iš tikrųjų viskas teisingai padaryta ir, ir tais atvejais, kuomet firmos yra gyvybingos, kad iš tikrųjų jos būtų išsaugotos. Svengiko, visų pirma turiu pripažinti, kad mes dar tinkamai neaptarėme šių klausimų savo darbo grupėje, taigi mano pastebėjimai bus preliminarūs, bet bendrai sveikintumėm Europos komisijos pasiūlymą dėl nemokumo Mm, tai būtų kapitalo rinkų sąjungos vienas iš elementų. Mes pritarėme tą nuomonę, kad kai kuriais atvejais nemokumo sistemų neefektyvumas ir išskirtingumas sukuria papildomos rizikos ir problemų investuotams ypač per sieną ir tai trukdo integruoti kapitalo rinkas ES. Taip pat tvirtesnės nemokumo sistemos užtikrintų um, skolintojų uh, veiklą veiklą ir leistų išvengti tokios situacijos, kuomet nemokai, blogos skolos kaupėsi. Tai padėtų ir bankiniai, e, bankiniam sektoriui. Mes tikrai galvojame, kad reikia Europos komisijos pasiūlymus e, tobulinti, reikalaujant aiškių kriterijų ir gairių dėl to, kas yra nesažiningi veiksmai ar um, veikimas bloga valia, kad um, iš tikrųjų būtų galima atsijoti tuos skolininkus, kurie į antro šanso mechanizmą pereitų. Uh, Ir e, iš tikrųjų, ypač galvojant apie tai, kas interneto svetainėse turi būti skelbiama, ar, ar galvojant apie tai, kaip valstybės narės turėtų peržiūrėti savo nekom, nemokumo ar įvykdymo patvirtinimo procedūras, įvertinant tokius dalykus kaip prarastų darbo vietų skaičius, kaip dalies ar viso verslo perkelimas, dalinis ar visiškas atleidimas, užimtumo poveikis bendrai situacijai E, valstybėje. Ir iš tikrųjų e, pranešėjo dokumentai yra daug įdomių e, pasiūlymų, tačiau yra kai kurių sričių, kurias reikėtų dar panalizuoti atsargiai. Uh, ypač dėl to, kas netikrumą sukurtų, pavyzdžiui, kuomet skolintojai turėtų galimybę prieiti prie ankstyvo perspėjimo įrankių, kas galėtų, aišku, perspėti apie problemas verslas lytie, tačiau vis dar neaišku, kaip to tie įrankiai veiktų praktikoje. Taip pat labai svarbu būtų diskutuoti tokius klausimus kaip darbuotojų teisės, atidžiai pažvelgus į visą eilę klausimų, tame tarpe, kaip darbuotojai turėtų būti traktuojami, pavyzdžiui, jeigu yra balsuojama dėl restruktūrizavimo planų. Ypač, ar jiems būtų leista balsuoti kaip atskirai um, klasiai. Uh, Tai e, mes tikrai labai sveikintumėm tolesnės diskusijas su, su šešėliniais pranešėjais ir mes lauksime tolesnio vaisingo bendradarbiavimo, nes mes galvojame, kad ypač nemokumo srityje mums reikia bendrų ES taisyklių bendroje rinkoje, nes tikrai labai daug mes matome problemų kapitalo rinkose ir tai turi didžiulį poveikį verslui, vartotojams. Uh, Ir todėl mes tikrai turėtumėm pasistengti tą klausimą išspręsti. Tai taip pat leis užtikrinti ir geresnį bankinės sąjungos veikimą. Ačiū. Tai dabar galime suteikti žodį atgal pranešėjui, jeigu daugiau ne, kas neprašo žodžio pagal spontaniškus pasisakymus. Ne, tai prašom. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpiau, kad kompensuočiau už savo ilgesnį pasisakymą pradžioje. Iš esmės tikrai labai dėkuoju už visus pasisakymus, konstruktyvės pastabas, tikrai nieko kažkokio labai kontroversiško neižvelgiu. Uh, Mm, ir taip, tiesiog kolegos kalbė apie tai, kad reikėtų labiau įsigilinti kai kurios klausimus. E, taip, aš ir, ir apie MVI kalbėjau, ir apie pagrindinės problemas, jų šaltinį. Labai svarbu iš tikrųjų kalbėti apie tai mm, e, detaliau ir valdžios institucijų mm, vaidmuo taip labai svarbus, taip pat ir darbuotojų vaidmuo, taip teisingai, ką kolegos sakė. Aš dirbu ir užimtumo grupėje, kuris sprendžia šios klausimus ir, ir, ir būtent todėl pažvelgėme ir į padarinius užimtumo sektoriui. Tai iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kaip tie tekstai galėtų tarpusavėje dėrėti. Uh, Labai svarbu nepamiršti darbuotojų teisių ir šiame dokumente. Toliau kolegos dar kalbėjo apie antrinę rinką ir MVI um, išlaidas. Mes visi puikiai žinome dėl skolinimo išlaidų, pavyzdžiui, dėl skolinimo kainos vis, mūsų valstybės narėse, kokia yra situacija. Uh, Tai manau, kad iš tikrųjų reikėtų galvoti apie platesnį viešojo sektoriaus dalyvavimą, galbūt kitų veikėjų taip pat įsitraukimą. Tai galbūt galėstų užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą šioje srityje ir ypač tiem, kam reikalingas tas antras šansas. Mm, Kolegas taip pat minėjo problemas e, dėl nemokumo procesų per sieną, per valstybių sienas. E, iš tikrųjų, e, ir, ir ponia Lopes Bermeho, ką minėjo, Būtinai turime dirbti ir dėl šių klausimų, dėl darbo per sieną. žinoma, mes nenorime greuti nieko, kas gerai veikia, mes priešingai norėtumėm pasiremti tokiais tinkamais standartais ir padėti spręsti tai, kas e, neveikia. Dėl 29 straipsnių, man atrodo, čia taip, kažkokių rimtesnių konfliktų neišvelgiu. Žalių kolega dar ką sakė, taip reikia mm, dar aiškiau sudėlioti pasiūlymą, reikia dar toliau mm, dirbti, taip vertinti bendrą situaciją, mm, de detaliau viską analizuoti. Dėl darbuotojų teisų, taip aš jau minėjau, kad aš dirbu ir kitoje grupėje. Jeigu um, kažko nepaminėjau, aš, aš labai dar prašyčiau kolegų atsiųsti savo komentarų, savo pakeitimus raštu. Taigi tvarkaraštis. Terminas pakeitimams yra rugsėjo 14, pakeitimo aptarimas spalio 6, balsavimas komitete lapkričio 6, jūri tvarkaraštis numato, kad pas jos bus balsuojama 2018 metais jų komitete. Kaip jūs žinote, Jūri yra pagrindinis atsakingas už šį klausimą komitetas, mes teikėme nuomonę. Tai gerai, ačiū už diskusiją šio klausimu, galime perėti prie kito, tai yra paskutinio šiandienos klausimo, tai yra veiksmų planas dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Mes svarstome pakeitimus. Pranešėjas yra panas Ludvigson. Prašom, Olė, žodis tau. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad sutikite man žodį. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems už pateiktus pakeitimus. Tačiau dauguma pasiūlymų yra tikrai gerai apgalvota ir aš manau, kad galės patobulinti mano parengtą dokumentą, kurį rengdamas Beje, aš stengiuosi atsižvelgti kolegų nuomonę ir toliau taip pat dirbsiu. Komisija turėtų dabar pasistengti baigti kurkti kapitalų rinką. Ir mums reikia pagilinti finansinių paslaugų vidaus rinką. Finansinių paslaugų gyvendinimo planas yra labai svarbus žingsnis teisinga linkme. Mes turime padaryti viską, kad inovacijų ir konkurencijos šioje rinkoje būtų kuo daugiau, kad e, finansinių produktų pasirinkimas rinkoje būtų kuo didesnės. Būtent e, tokia, tai yra būtina tam, kad e, vartotojai galėtų ja, įsigyti kuo geresnių paslaugų, kuo geresnių produktų, kuo palankesnėmis kainomis. Aš manau, kad visą tai yra būtina tam, kad galėtume užtikrinti ekonomikos augimą ir suteikti viltį jaunimui. Mes turime sukurti ekonominę erdvę tam, kad jaunimas galėtų taupyti, tikėdamasis geresnio gyvenimo ateityje. Parlamentas jau yra išsakė savo nuomonę, komentuodamas finansinių paslaugų žalėją knygą. Tačiau man atrodo, kad mums vis dar trūksta požiūrių, kuris padidintų skaidrumą, skatintų inovacijas ir mažintų vis gal didelius įkainius, kurie yra taikomi e, privačių pensijų fondų ir įvairių kitų įmonių. Bet taip pat reikia ir užkirsti kelią piknaudžiavimams. Pavyzdžiui, bankai šiandien gali panaikinti mūsų piliečių e, debitinės ir kredinės korteles, jeigu ta, e, jų savininkas persikeli gyventi į kitą valstybę narę. Jei mes norime, kad piliečiai turėtų aiškesnę e, ateities viziją, jie turi tikėti, kad ES jiems padės. Ir mes sustengiamės mažinti įkainius. Ir aš norėčiau paraginti komisiją atna, išnagrinėti galimybę įvesti 29 galimą tvarką, kuri būtų taikoma dažniausiai naudojamoms finansinėms paslaugoms. Ir aš manau, mes turime pasinaudoti direktyvomis dėl prieigos prie banko sąskaitų ir direktyva dėl e, privačių pensijų fondų. Be to mums reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, ypač kai yra kalbama apie valiutų konvertavimą. Nes dažnai vartotojai e, yra raginami mokėti savo šalies valiutą, tačiau jiems reikia suteikti išsame informaciją apie tai, mokėjimas kokia valiuta yra finansiškai palankesnis jiems, kai jie atlieka kokį nors pirkimą. Finansinių paslaugų geografinis blokavimas trukdo mums plėtoti finansinių paslaugų vidaus rinką. Ir aš norėčiau paraginti komisiją peržiūrėti teisės aktus, kurie yra skirti finansų sektoriui, tam, kad galima būtų atsisakyti to visiškai nereikalingo geografinio blokavimo. Labai dažnai tas e, geografinis blokavimas yra naudojamas norint e, užkirsti kelią tarptautiniai konkurencijai ir įsaugoti dominuojančią padėtį savo nacionalinėje rinkoje. Komisija siūlo taip pat e, svarstyti galimybės, palengventi vartotojų galimybės gauti tarp valstybinės paskolos. Tai yra sveikintina, tačiau mes kartu turime didinti ir vartotojų uh, E, informuotumą apie tai, kaip e, veikia ši sistema, kaip, kaip jį galės veikti, tam, kad jie neprisiskolintų per daug. Jei gauti tarp valstybinę paskolą bus labai lengva, tuomet mes, tuomet, jei mes norėtume, kad būtų ga, lengva gauti tokią paskolą, reikia taip pat uh, patobulinti mūsų ir mūsų nuostatas dėl vartotojo kreditingumo vertinimo. Yra ir kitų klausimų, bet aš dabar jų nenagrinėsiu ir noriu tik pasakyti, kad tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su kitomis frakcijomis ir šeliniais pranešėjais bus sėkmingas ir kad mes parengsime gerą pranešimą. Dėkoju. Alenkatek, APP frakcijos pranešėjas, prašau. Ponas Kadek. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau priminti Jums tris svarbius dalykus, kurie mūsų galva yra svarbus, svarbus mūsų frakcijai. Pirmiausia, mes džiaugiamės, kad taikomas yra pragmatiškas e, požiūris. Ir būtent pragmatiniais sumetimais yra pagrįstas ir komisijos veiksmų planas. Vyksta e, viešusios konsultacijos, e, taip pat dirbama ir su mumis. Antra, mes manoma, kad negalima reikalauti, kad būtų keičiami tie teisės aktai, kurie šiuo metu yra perkeliami į valstybių narių teisės aktus. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie ipotekos kreditų direktyvą ir draudimo perkelimo teisų direktyvą. Toliau, mes Taip pat manome, kad, ne, nu, kad svarbu yra užkirsti kelią nesažininkai konkurencijai tarp e, ankstesnių rinkos dalyvių ir naujų o, įmonių. Toliau, pakeitimai. E, Mes pateikėme pakeitimus, kurie skatina inovacijas ir raginamas visus prisidakinti prie e, skat, e, ūkio skatinanimo. Fintechas be abejo iš esmės pakeitė finansinių paslaugų sektorių ir mes turime išnaudoti visiškai inovacijų potencialą, kartu apsaugodami ir vartotojų teisės, nes tai yra taip pat labai svarbu. Tačiau mums atrodo, kad a, kai, kurio, kai kuriuose a, praneš, pakeitimuose kalbame apie tai, kad reikia gerinti vartotojų informatumą, kad jie neprisiskolintų per daug. Taip, tai yra reikalinga, bet čia reikia kalbėti apie de, detalės. Taip pat apie detalės, labai išsamei reikia vertinti visas detalės, kai kalbame apie standartizaciją. Ir pirmiausia, reikia įvertinti, ar įmanoma ir naudinga standartizuoti kai, kurio, kai kuriuos produktus. Ne, aš nemanau, kad tiesiog automatinis toks visko standartizavimas yra geras pasiūlymas. Alde frakcija taip pat e, siūlo mažinti e, mažinti kliūtį, su kuriomis susidurėma mažmeninių finansinių paslaugų sektorija ir nustatyti tam priemonės iki 2018 metų. Na, aš manau, kad kad reikia nepamiršti, kad komisijos pateiktas planas ir yra tam skirtas ir jis buvo parinktas po viešųjų konsultacijų. Kiek man yra žinoma, šiuo metu komisija neturi priemonių, uh, kurios leistų jai tiesiogiai kitomis priemonėmis įsikišti tam, kad būtų panaikintos to, tos kliūtis. Štai ką aš noriu pasakyti ir kaip ir kolega, aš nekantrai lauksiu netrukus prasidėsiančių dėrybų su pranešėjų ir šešėlės pranešėjais. E, labai įdomu beje bus darytis, nes panašu, kad e, ta šešėlinė pranešėjų komanda bus tokia pat, kuri, su kuria dirbome ir kai nagrinėjome pirmąją e, šio paketo dokumentą. Ashley Fox. Ačiū, ponia pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir Avinui Kadak už jų pastabas. Mano frakcija patikė kelias pakeitimus, kuriuose kalbame apie būtinybę sukurti aplinką, kuris skatintų inovacinius sprendimus, gerintų finansinį raštingumą ir e, adekvato informacijos paskelbimą. Mes siūlome išbraukti raginimą sukurti e, palygina, palyginamąjį portalą. Mes manome, kad tai tik tai klaidis, klai, gali klaidinti vartotojus. Mes siūlome naudoti jau turimas e, priemonės, pavyzdžiui, vieno langelio sistemą, kuri paskatins konkurenciją ir da, paskatins geriau dirbti draudimo įmonės. Po Teisingumo teismo sprendimo mes e, siūlome taip pat praplėsti motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos taikymo sritį. Mano frakcijai nėra priimtinas pasiūlymas peržiūrėti direktyvą dėl draudimo paskirstimo, e, ipote, ipotekos paskolų direktyvą. Jei šių, šios direktyvos bus peržiūrimos, tuomet komisija turėtų labai įsamei ir gerai vertinti, ar tokia peržiūra bus naudinga vartotojams. Mano frakcija taip pat įvertins kitų frakcijų kolegų pateiktus pasiūlymus dėl ES taupomosios saikas, sąskaitos, nes mes skeptiškai vertiname uh, uh, galimybę, kad bus taikomas taikomi 29 skirtingi teisiniai režimai šioms sąskaitoms. Ir mes nekantriai lauksime diskusijų su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Toliau, Alde frakcijos vardu Sofija Intfeld. Ačiū, ponio pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir kolegoms, kurie pateikė įvairius įdomius pakeitimus. Tačiau aš esu šiek tiek susirūpinus, Pirmiausia dėl to, kad e, nepaisant visų gerų pasiūlymų, kaip ir pasakė ponas Kadek, ši komanda, jeigu ją taip pavadintume, nagrinėja šios klausimus jau gan seniai, maždaug dviejus metus. Ir per tą laiką ir rinka, ir technologijos pasikeitė labai smarkiai, o mes tikrai nuo jų atsiliekame. Reaguodama ir pono Kadek pastabas, prie kurių beje sugrįšiu netrukus, norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad komisija pateikė naudingus ir įdomius pasiūlymus, tačiau jie neįsprendžia problemos esmės. Ir mane tikrai glumina tai, kad tokios diskusijos, kaip šiandieninė, visuomet sukasi apie subsidiarumą, apie ES įgaliojimus, valstybių narių įgaliojimus. Uh, ir vengiame kalbėti apie tai, ko mes siekiame. Ir mane tikrai labai neramina tai, kad visiškai neaišku, kur keliau, e, kad kai, neramina tai, kad e, visos svarbios investicijos keliauja į JAV ir Kiniją, o ne pas mus. Mes tikrai labai atsiliekame nuo JAV ir Kinijos, o mes turėtume būti patraukliausia rinka pasaulyje. Taigi investuotojai pasirinka kitas šalis dėl kažkokių priežasčių. Taigi jeigu mes apie tai nekalbėsime, jeigu mes ir toliau šnekėsime, lyg mes būtume tik tik įžengę į 20-ąją amžių, mes tikrai pralaimėsime. Aš manau, kad mes turime pagaliau baigti kalbėti apie tą da, uh, nuolatinę subsidiarumo problemą, apie tai, kaip ją galima būtų įveikti. Ne, mums reikia pradėti kalbėti apie tai, kad mums reikia sukurti fintech centrą, apie tai, kaip mes galėtume užimti pagrindinės pozicijas skaitmeninių finansinių paslaugų rinkoje. Jei mes e, sakysime, ne, ne, ne, mes norime čia nesusitapti, tuomet Kinija teiks paslaugas e, mūsų piliečiams. O kaip mes tuomet galėsime juos apsaugoti? Taigi mes turime tikrai uh, užimti griežtesnę poziciją. Ir ponui ką tik noriu pasakyti, taip, iš tikrųjų komisija siūlo uh, tam tikras priemonės sumažinti kliūtis, bet ne pagrindinėse sritise. Ne, uh, Netomet, kai kalbam apie pagrindinius dalykus, apie socialinius ir, e, ir kitas, e, kitus klausimus. Jei mes apie tai nekalbėsime, nes nieko nepasieksime. Taip, skaidrumas, techniniai standartai, visa tai be abejo yra labai svarbu, bet tai nėra svarbiausia. Taigi tikras klausimas į kurį turime atsakyti šiandien. Ar mes turime pakankamai drąsos tam, kad sukurtume uh, tikrą vidaus rinką. Nes šis klausimas nėra susijęs su technologijomis, bet jis pirmiausia yra susijęs su vidaus rinka. Taigi, ar mes esame pakankamai ambicingai ir pakankamai drąsūs tam, kad galėtume uh, sukurti tokią vidaus rinką. Dėkuoju. Toliau Marija Matijas, Gūja e frakcija. Ačiū, ponia pirmininkė. jau kurį laiką mes svarstame šią temą susijusią su fiziniais asmenimis. Šiuo per tą laiką mano esminė pozicija nepakito. Aš labai kritiškai vertinu tą diskusiją dėl fizinių asmenų sandorių. Komisija apskaitai nori e, įvesti naują tvarką finansų sektoriuje, tačiau ta nauja tvarka tikrai visiškai yra nenaudinga mažmeniniams klientams. Visi matėme, kokie buvo ką tik pasibaigusios finansų krizės padariniai. Dabar ateina nauja investicijų banga ir mes labai entuziastingai ją priimame. Tačiau nieko nedarome siekdami užtikrinti didesnį vartotojų saugumą ir Komisijos pasiūlyme nieko nekalbama apie finansinių institucijų atsakomybę. Paprasčiausiai sprendimai yra priimami už piliečių nugarų, paprasti žmonės, kad galėtų susigaudyti šienoje tvarkoje, turėtų įgyti finansinį išsilavinimą, tapti finansų rinkų ekspertais. Mes parlamente lengva ranka patvirtiname įvairius įstatymus, šiek tiek prieš tai juos aptardami, tačiau kalbant apie inovacijas, aiškiai pamatėme, kad labai dažnai tų inovacijų poveikis žmonėms Europos ekonomikai yra tiesiog gniuždantis, kokia yra situacija susijusi su Europos piliečių santaupomis. Dabartinė finansinė situacija pasaulyje parodo, kad mes iš praėjusios krizės nieko nepasimokėme. Prieš dešimt metų e, įvyko nekilnojamo turto krizė prasidėjo, dabar jau ryškėja naujų krizių požymiai. Aš labai kriškai vertinu šį pasiūlymą, parengiau ir pateikiau nemažai pakeitimų ir mano nerimas šios diskusijos kontekste niekur neįsisklaidė. Taigi Europos institucijos, kurios ir toliau nori elgtis kaip anksčiau, nekeisdamas savo pozicijos, turi prisimti savo atsakomybės dalį. Mes turime elgtis skaidriai ir atsakingai. Ir E, kol kas aš tokio elgesio nematau. Pirmininkas, ačiū. Pasurtas un pono Giegalt vardu e, noriu palankiai vertinti komisijos pasiūlytą veiksmų planą, siekiant pagerinti mažmėjų finansinių paslaugų teikimą, nes mažmeninės finansinės paslaugos gali būti teikiamos geriau Kaip ir pranešės bei dauguma kolegų, mes manome, kad e, reikia gerinti vartotojų duomenų apsaugos standartus šiame kontekste, todėl komisija turi imtis e, ambicingesnių veiksmų tam, kad vartotojai ne tik galėtų gauti naudos iš mažesnių sąnaudų, tačiau taip pat ir gautų uh, geresnės kokybės informaciją priimdami savo e, sprendimus. Savo pakeitimuose mes norime atkreipti dėmesį į rimtas problemas, e, kylančias dėl įvairių mokesčių ir e, komisinių, kurie nusėda finansinių tarpininkų kišenėse. Taip pat atkreipime dėmesį į nepakankamą konkurenciją. Norime taip pat pabrėžti ir kreipti dėmesį į 22 pakeitimą, kuriame komisija raginama pasitelkti mm, daugiau toleregiškumo ir e, nesiekti momentinės naudos. 21 pakeitime, e, sakykime, raginama užtikrinti sąlygas tvariam, tvarioms investicijoms, taip pat atsižvelgti į aplinkosauginės, socialinės ir tinkamo valdymo aspektus ir e, tikslus. Kol kas nuo įgyvenimo atsiliekama. Kiti svarbus e, pakeitimai 62-121 norime, kad pranešėjas juos taip pat atsižvelgtų. Dar Noriu paminėti pakeitimus, kuriems pritarėme, džiaugiamės matydami, kad egzistuoja platus sutarimas siekiant užtikrinti tų paslaugų e, teikimą, kurios yra naudingos vartotojams, palankiai vertiname daugumos išreikštą paramą sudaryti vienodas veiklos e, sąlygas e, jau veikiančioms įmonėms ir naujai besikūrenčiomis, siekiant sudaryti sąlygas pasinaudoti taip pat ir technologinėmis galimybėmis, džiaugtumėmės, jeigu galutinėme tekste būtų įtraukti taip pat ir 157 pakeitimas dėl azartinių lošimų bei Jonas Fernandes ir Perės pakeitimai dėl naujų taupimo sąskaitų. Nekantri laukime tolesnio bendradarbiavimo, siekiant pasiūsti e, labai rimtą žinę komisijai dėl jos veiksmų plano ir dėl būtinybės e, pasitelkti platesnius užmojus. Ponios Kapel nematau salėje, sako pirmininkas, taigi niekas nori kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžio. Ponas Liudviksonas gali apibendrinti diskusiją dabar. Ačiū pirmininkė. Aš dėsiu visas įmanomas pastangas, kad pasiektume visiems priimtino kompromiso, tačiau mes turime siekti atremti kylančius iššūkius, nes turime stengtis neatsilikti nuo technologijų plėtros. Didėjantį konkurenciją bendrai vertinant nėra blogai, dėl jos galime pasiūlyti piliečiams daugiau ir pigesnių paslaugų, tačiau mūsų užmojai privalo apriepti taip pat ir Europos piliečių ir gyventojų interesus tam, kad pasiūlytume jiems daugiau geresnių paslaugų, kurios atneštų jiems didesnės naudos. Turime pasinaudoti atsiverinčiamis galimybėmis dėl atvirų sienų Europoje. Turime stiprinti konkurencija ir aš dėsiu visas pastangas, kad parengtume tinkamus kompromisinius pakeitimus. Žinoma, ne visiems pasiūlymus galiu pritarti, tačiau dėsiu visas pastangas, kad kompromisiniai pakeitimai būtų priimtesni kuo didesniai kolegų dalį ir kad jie būtų naudingi ateitie ES piliečiams. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ekonomikos komitete balsavimas vyks e, dėl šio pranešimo spalio 9 dieną. Plenarnėje sesijoje balsuosime per pirmąją lapkričio mėnesio plenarnę sesiją. Visiems dėkoju. Galime baigti posėdį ir kitas posėdis vyks e, kitą savaitę pirmadienį e, rugsėjo 14 dieną nuo